Good day. Bonjour à tous. Buenos días. Labą dieną visiems. Sėskime į vietas, pradėsime posėdį. Turim pradėti posėdį, nes dabar bus klausimas Klausimas skirtas kovos su diskriminacija direktyvos kliučių pašalinimui. Ir šiandien mūsų komitete, piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitete bus labai įdomi diskusija šią temą. Turėkime galvoje, kad 2008 metais komisija e, prie, e, pateikė pasiūlymą dėl direktyvos kurie siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į asmenis, nepriklausomai nuo jų lyties, seksualinės orientacijos ar rasės. Europos parlamentas taip pat dirbo šioje srityje. Katalin mm, Bjudenberg buvo pranešėja ir 2009 m. balandžio 2 dieną Europos parlamentas e, priemė nuomonę šią temą, remdamasis konsultacijos procedūra. O dabar e, pagal ES funkcionavimo sutartį, veikimo sutartį, taikomas yra 19 straipsnis ir sprendimai turi būti priimami e, balsų turi būti priimami vieningai. Šiandien mes turime įvertinti komisijos atliktą poveikio vertinimą, nes išaiškėjo, kad nors nediskriminacija, nediskriminavimas laikomas viena pagrindinė ES e, vertybių, e, šios, šių teisių, šios vertybės įgyvendinimas labai skiriasi valstybėse narėse. Ir praėjusiais metais, apskritai per tuos metus, kai šis pasiūlymas buvo svarstomas, jisai sustojo ties pirmojų skaitimų, pirmojų nagrinėjimų taryboje. Tai nėra pirmasis toksai, nėra tokia pirma situacija. Yra įvairių teisės aktų, kurie taryboje sustoja per pirmąjį skaitimą. Ir dabartinės kadencijos Europos parlamentas šiam klausimui skiria didelį dėmesį ir dabar mes susirinkome čia, kad galėtume paspartinti, atblokuoti šį klausimą, šį anti, šią antidiskriminacijos direktyvą. Šiandien mūsų diskusija bus padalinta į tris dalis. Pirmiausia, kalbėsime apie institucijų požiūrį, komisija, taryba pristatys situaciją, e, situaciją, kur yra dabar, kai kalbame apie antidiskriminavimo direktyvą. E, ponas Ciobanų Dordėja yra komisijos lygybės ir teisingumo generalinio direktorato direktorius ir ponia Kjer Hasleger. Jinai atstovauja Danijos socialinių klausimų ir integracijos ministerijai. Tai yra atstovauja šiuo metu taryboje pirmininkaujančią Daniją. Sveikinu juos atvykusius į mūsų posėdį. Jų pasisakymai uh, E, bus pirmoje mūsų posėdžio dalyje, mūsų klausimo dalyje. E, po to e, antroji mūsų posėdžio dalis, mūsų klausimo dalis bus skirta dabartiniai situacijai, turiu galvoje ES teisę, teisės aktus skirtus vienodam požiūriui, lygybė ir nediskriminacijai. Tai yra taip pat susiję su Lisabono starties 19 straipsnio taikymu. Ir aišku, kad po kiekvienos posėdžio dalies e, bus galima pateikti klausimus kalbėtojams, kalbėtojai atsakys į jūsų klausimus. Ir dabar galbūt pradėsime suteikdami žodį pranešėjui ponui Romeva. Jis e, pristatys e, esamą situaciją, o po to sutiksim žodį mūsų kalbėtojam. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad suorganizavote šį klausimą. Aišku, ne pirmą kartą diskutuojame šį, šį klausimą ir bijau, kad ir ne paskutinis tai kartas. Mano įžanga bus trumpa, kadangi Neturiu labai daug ką pridurti prie to, kas jau buvo sakyta per pastaruosius mėnesius ir metus, kadangi jau tikrai nueitas ilgas kelias svarstant šį dokumentą. Norėsiu, norėčiau pri, priminti kelis dalykus, kurie mano galva yra svarbus. Visų pirma, kokia dabar yra situacija ir kaip eiti į priekį. Pastebimas aiškus valios, noro trūkumas kai kuriuose valstybėse narėse pašalinti esminės kliūtis siekiant įgyvendinti pagrindinės ES piliečių teisės. Šią problemą turime išspręsti. Dabar susiklošėsi situacija, kurioje kai kurie piliečiai tiesiog neginami įstatymų tam tikrose situacijose, kuriuose gali atsidurti savo gyvenimo laikotarpiu. Tai prieštarauja ES principams ir šį, šią situaciją reikėtų keisti. Dėl šios priežasties be galo svarbu mm, kalbėti apie tai ir Europos parlamente stengtis pakeisti šią situaciją. Atstovaudami Europos piliečius turime rūpintis, kad šis klausimas būtų išspręstas. Antrasis aspektas taip pat yra labai svarbus. Būtent prieštarus, sakyčiau taip. Dabar matome, kai kai kurios valstybės narės jau įgyvendinusios e, teisės aktus, kurių, kurie norime, kad įsigaliotų visos ES lygių. Nes jei jau gyvename bendruomenėje, kurioje piliečiai turėtų turėti tas pačias teisės, negalime susitaikyti su tuo, kad kai kurios valstybės narės gina tam tikras teisės, o kitos ne. Nes tokiu būdu diskriminuojamos tam, tikros, e, tam tikrų piliečių teisės e, keliauti iš vienos valstybės narės į kitą. O tai, kaip jau sakiau, prieštara ES principams. Dėl to raginame prisimti visų suinteresuotųjų šalių atsakomybę E, kad visos institucijos e, darytų viską, ką gali, kad būtų pašalintos kliūtis įgyvendinti visas piliečių teisės. Kaip jau minėta, parlamente 2009-aisiais buvo patvirtinta pozicija šiuo atžvilgiu. Parlamentas, bent jau man atrodo, atliko išsamų ir esminį darbą, kad situacija pasitaisytų. Labai sunku buvo pasiekti konsensusą tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, tačiau galiausiai mano buvusi kolega Katalanė Boitenberg pasiekė konsensusu. Keli pastebėjimai dėl dabartinės mūsų pozicijos. Pirma. Turime kalbėti apie paketą ir negalima svarstyti galimybės jį išskaidyti. Turime suvokti, kad reikia užpildyti spragas, kurios dar egzistuoja ir negalime teikti prioriteto vienam ar kitam aspektui. Visas paketas yra prioritetas ir todėl negalima jo skaidyti. Antra. Taip pat suprantame, kad kai kurie argumentai, pateikti pastaruoju metu, bandantis susijęti visą tai su ekonominė krize ir taip toliau, yra tik tai dūmų uždanga, bandant pa paslėpti tikrasias problemas, o būtent pasiržimo įti į priekį trūkumą. Ir todėl norime aiškiai viešai aptarti šį klausimą. Ir todėl, kaip pranešėjas, pasiūliau surenkti šios klausimus, kadangi stebėjau pastaruoju metu pirmininkavusių šalių darbą ir pastebėjau vieną esminę problemą. Pirmininkavus Ispanijai, pirmininkaujant Ispanijai, man atrodo, prisėmėme tikrai vedanti vaidmenį ir mano galva tai buvo labai teigiamas dalykas, bandėme spręsti konkrečias kilančias problemas. Paskui pirmininkavimą perėmė kitos šalis ir situacija silpnėjo ir nesiliovė silpnėjusi. Kalbėsiu aiškiai. Iš Danijos, kuri pirmininkauja, tikrai tikėjausi labai daug. Ir todėl surengėme šios klausimus pirmininkaujant Danijai, nes žinau, kad Danija pirmininkaujantį Daniją labai įtikinamai įsipareigojusi siekti šių tikslų. Mes šių klausimų metu norime padėti pirmininkaujančiai Danijai išlaikyti šį klausimą tarp svarbiausiųjų kad jis būtų matomas, svarstomas ir kad būtų bandoma išspręsti tas problemas. Galime dirbti dviem frontais. Vienas iš jų yra komisija, o kitas taryba. Ir baigdamas pasisakymą, pateiksiu du konkrečius klausimus kiekvienai institucijai. Ir paskui galėsime trumpai aptarti tos klausimus. Taigi komisijai klausimais. Aš vertinu jų iki šiol atliktą darbą ir manau, kad būtina, kad ir toliau jie jį darytų. Ir noriu paklausti, Ką jūs komisijoje darote, kad palengvintumėte šios direktyvos patvirtinimą? Ką mes parlamente galime padaryti, kad padėtume jums? Ir kokie yra jūsų lūkesčiai dėl šio dokumento ateities? O tai klausimas tarybai dabar. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad tarybos atstovai šiandieną dalyvauja nes žinau, kad niekad nelengva pirmininkauti tarybai, visą laiką yra labai daug darbo, taigi vertinu jūsų dalyvavimą šiandieną. Antra, žinau, kad yra kai kurios valstybės narės, kurios priešinasi šios direktyvos patvirtinimui. Aš atstovaudamas Europos piliečiams pastebiu skaidrumo trūkumą šiuose procesuose. Juk kalbame apie tokį, tokį svarbų dokumentą, tokias svarbes priemonės. Ir dėl to aš norėčiau daugiau sąžiningumo iš visų suinteresuotų šalių. Kad e, tos valstybės narės, kurios nenori šio dokumento, aiškiai išsakytų priežastis, kodėl jo nenori ir kad viešai tai būtų diskutuojama. ir kad tos valstybės narės paaiškintų savo piliečiams, kodėl nenori jiems užtikrinti tų teisių, kurias turi kitų valstybių narių piliečiai. Arba netgi kodėl neleidžia vienos valstybės narės piliečiams turėti tas pačias teisės e, keliaujant, tokias pačias teisės keliaujant po Europos Sąjungą. Taigi tokios prieštaros turi būti iškeltos į viešumą ir išsamei aptartos. Todėl norėčiau paprašyti tarybos mums padėti ir aš kreipiuosi į pirmininkaujančią šalį, nes žinau, kad jie jautriai žvelgia į šį klausimą. Kaip, klausiu, kaip ir mes iš savo pusės parlamente galėtume padėti sprendžiant šią situaciją. Tai būtų tokia trumpa įžanga į diskusijas. Tačiau vėliau galbūt aptarsime ir techninius klausimus. Ačiū. Thank you, Dėkoju Jums, kaip pranešėjai, ponė Romeva, kad pristatėte šį klausimą. Taigi dabar pereikime tiesiai prie, prie mūsų sesijos ir prie kalbėtojų. Pirmiausia, peržvelgsime šį klausimą iš institucinės perspektyvos ir suteiksime žodį ponui Aurel Čabanui Dordėje, Jis yra direktorius atsakingas už lygybės klausimus, dirba Teisingumo generalinėme direktorate. Pone Dordėja, Jums suteikiu žodį 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už tai, kad suteikė tiek svarbos šiam klausimui, šiai diskusijai. Taip pat norėčiau padėkoti visam piliečių laisvių Teisingumo ir vidaus reikalų komitetui už tai, kad atkreipė dėmesį į šį teisėkuros pasiūlymą, į šią direktyvą. Labai naudinga dalyvauti tokiuose diskusijose. Pirmiausia, aišku, reikia išklausyti ne tik institucijų, kurios dalyvauja priimant šį teisės aktą nuomonę, bet svarbu įsiklausyti į partnerių nuomonės ir į piliečių atstovų nuomonės. Labai svarbu žinoti, kokiu tikslu yra siekiama tvirtinant šią direktyvą. Žinoma, kad šis teisėkuros pasiūlymas turi būti patvirtintas taryboje. Leiskite man iš pradžių grįžti prie 2008 metų ir dėl priežasčių, kurios lėmė komisijos pasiūlymą. Turint omenyje tai, kad reikia užpildyti tą teisėkuros spragą. ES priėmė teisės aktus susijusius su nediskriminavimu bet kuriuo pagrindu, taip pat dėl socialinės apsaugos kai dėl nediskriminavimo dėl religijos, dėl amžiaus, lytinės orientacijos ir amžiaus šie klausimai yra įtraukti tik į užimtumo direktyvą. Taigi mes turėjome tris pagrindinius tikslus. Ir visi jie yra susiję su tuo, ką ir pabrėžia Europos parlamentas ir būtent pranešėjas. Visi tie klausimai yra susijęs su teisinė apsauga nuo diskriminacijos. Tokia teisinė apsauga turi būti užtikrinta ES piliečiams ir tiems asmenims, kurie gyvena ES teritorijoje. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir tai yra pagrindinis mūsų tikslas tiek Europos parlamento, tiek ir komisijos tikslas, kuomet yra svarstoma ši direktyva. Svarbiausia yra nustatyti ir užtikrinti teisinę apsaugą nuo diskriminacijos tokiuose srityse, kuriuose komisija, lygybės institucijos, Europos parlamentas ir kitos institucijos yra gavusios skundų tarkime, diskriminacija prieš musulmonus viešbučiuose, priekabiavimas prie studentų, senyvo amžiaus žmonių negalėjimas gauti kelionių draudimo ir taip toliau. Mes taip pat norėjome išplėsti neįgaliųjų asmenų turimas teisės ir suteikti jiems galimybės įgyti tinkamą gyvenamąją vietą. Tai nėra nauji dalykai, tai yra prievolės, kurias yra prisėmusios ES valstybės narės, kuomet ratifikavo Europos konvenciją dėl asmenų turinčių negalę teisų. Ir trečias labai svarbus e, tikslas yra susijęs su teisinės apsaugos užtikrinimu ir teisų užtikrinimu asmenims, pasitelkiant valstybių narių sukauptą patirtį. Čia kalbu apie tas valstybės narės, kurios yra numačiusios apsaugą nuo diskriminacijos dėl lytinės orientacijos, amžiaus ir kitų dalykų. Yra valstybių narių, kurios remia šį teisinį pasiūlymą, yra tokių, kurios pasisako prieš. Tarkime, Junktinė karalystė, Belgija, Švedija, taip pat ir Vokietija. Mes esame įsitikinę, kad ši direktyva yra būtina siekiant užbaigti antidiskriminacijos procesą Europos Sąjungoje. Diskriminacija religinių pagrindų, lytinės orientacijos ar negalios bei amžiaus pagrindų yra neprimtinas dalykas Europos visuomenėje ir apskritai Europos Sąjungoje 21 amžiuje. Ir šie tikslai turėtų būti įgyvendinti ne tik darbo rinkoje. Dėl rasinės lygybės direktyvos turiu pasakyti, kad e, pažanga yra padaryta gera, taip pat viskas gerai su užimtumo direktyva ir mes galime pasiremti tokia sėkminga sukaupta patirtimi, tokiais e, sėkmingais precedentais. Ir nematome priežasčių, dėl kurių šis teisinis e, pasiūlymas negalėtų būti sėkmingai patvirtintas remiantis turima patirtimi. Tačiau kokiagi yra dabartinė padėtis? Žinoma, ponas Romeva jau ją gerai pristatė. Visi žinome, kad dabartinis šio teisinio pasiūlymo blokavimas susidarė dėl kelių valstybių prieštaravimo šiam pasiūlymui. Iš esmės, daugybė, didžioji dalis valstybių narių taryboje pritarė šiam teisiniam pasiūlymui teisinis pagrindas, e, sutarties nuostatos, e, tačiau numato, kad tokiam pasiūlymui patvirtinti reikalingas vienbalsiškumas. Deja, to pasiekti nebuvo įmanoma. Mums nepavyko dėl to, kad buvo susidariusi prieštaraujanti mažuma. Taigi komisija per pastaruosius keletą metų, dirbdama su pirmininkaujančiamis valstybėmis, spręsti šį klausimą ir kelti svarbius politinius argumentus susijusius su šiuo teisiniu pasiūlymu. Taip pat bandė įtraukti valstybės narės taryboje į dialogą, kad būtų išspręstos techninio pobūdžio problemos susijusios su direktyvos nuostatomis. Mes siekiame kelti klausimus susijusius su turiniu, teisinėmis pasiekmėmis ir socialiniam ekonominiu poveikiu, kurį galėtų atnešti šios direktyvos patvirtinimas. Mes tikimės, kad direktyva bus patvirtinta kaip galima greičiau vos tik e, taryboje visos valstybės narės pademonstruos politinę valią ir pasirengimą patvirtinti šį teisėkuros pasiūlymą. Mes bendradarbiavome sėkmingai su pirmininkaujančiamis valstybėmis narėmis, su Prancūzija ir Švedija, bandėme kelti kai kuriuos iš esminių klausimų kaip pavyzdžiui sudėtinga teisinio apimties ir kompetencijų, tokių kaip e, švietimo sritis ir socialinės sritis e, klausimus. Su Ispanija ir Vengrija mes didžiausią dėmesį skiriame neįgalumo klausimui, prie, prieinamumo ir gyvenamosios vietos skirimo klausimui. Žinome, kad kai kurios valstybės narės prieštaravo direktyvos nuostatoms dėl to, kad kai kurios nuostatos e, turėtų neigiamą poveikį ekonominiai situacijai. Su Belgija, kaip pirmininkaujančia valstybė, mes skiriame dėmesį finansiniams paslaugoms ir apgyvendinimo klausimams. Tai yra labai sudėtingi techniniai klausimai. Su Lenkija mums pavyko išaiškinti kai kurios nuostatas susijusias su diskriminacija dėl amžiaus, taip pat dėl direktyvos taikymo nepilnamečiams ir dėl amžiaus kaip rizikos faktoriaus e, gaunant e, draudimą. 2011 metais e, kovo mėnesį Europos Teisingumo teismas pateikė savo nuosprendį labai svarbioje byloje susijusioje su šia direktyva. Su Danija mes skiriame dėmesį amžiaus klausimui, ypatingai kai tai turi poveikį socialiniai apsaugai. Visos pirmininkaujančios valstybės puikiai suvokia būtinybę žengti toliau šiuo keliu, kad šis klausimas nebūtų pamirštas. Ir tai buvo daroma iš esmės, ne tik biurokratiškai, buvo bandoma uh, išsiaiškinti nesusipratimus, panaikinti egzistuojančius mitus. Ir yra laukiama to laiko, kai taryba bus pasirengusi vienbalsiai patvirtinti šį teisėkuros pasiūlymą. Europos parlamento pranešėjas šio klausimu ką tik e, pristatė svarbiausius dalykus ir mes e, su tuo visiškai sutinkame. Reikia išlaikyti teisėkuros e, pasiūlymą, negalima sumažinti jo teisinės apimties ir nevalia čia ieškoti mažiausio bendro vardiklio mes turėtume nepasiduoti tokioms pagundoms. Iki šiol mums pavyko išsaugoti esminius pirminius prioritetus, kad galiausiai būtų patvirtintas veiksmingas instrumentas, kuris tarnautų asmenims gyvenantiems Europos Sąjungoje. Ir komisijai tai yra svarbiausias pagrindinis dalykas. Komisija yra įsipareigojusi judėti į priekį spręsdama šį klausimą. Su taryba mes e, dirbame ties e, techniniais klausimais. Ir čia esminių politinių problemų nekyla, tačiau pažanga dėl techninių detalių yra labai svarbi. Vis dar lieka prieštaringų klausimų ir gali reikėti politinės valios jiems išspręsti. Tačiau akivaizdu, kad būtina išsiaiškinti ir techninio pobūdžio klausimus. Taip pat turiu pripažinti, kad pažanga techninėme lygmenyje ne įtikins tų kelių valstybių narių, kurios pasirinko nepatvirtinti šios direktyvos dėl politinių priežasčių. Kągi būtų galima padaryti, atsižvelgiant į vienbalsiškumo reikalavimą taryboje. Mums reikia laikytis pragmatiško ir išmintingo požiūrio. Mes manome, kad ir toliau reikia siekti pažangos techniniu lygiu, bent jau tol, kol nėra pasiektas politinis sutarimas. Tačiau turime daryti viską, kad direktyvai būtų pritarta. Tokio pobūdžio diskusijos kaip šiandien vykstančios Europos parlamente yra labai svarbios tiek šiandien, tiek ateityje. Taip pat labai svarbi yra Europos parlamentų to narių uh, įtaka jų valstybėms narėms. Taip pat yra svarbi suinteresuotų šalių, mūsų partnerių įtaka konkrečioms valstybėms narėms. Tokia įtaka, toks švelnus spaudimas konkrečioms valstybėms narėms yra labai svarbi. Mes turime suvokti, kad e, laikas bėga ir tai nėra mūsų naudai. Kai kurios vyriausybės keičiasi ir kai kurių valstybių narių pozicija ilgainiui gali pasikeisti. Europos parlamento ir suinteresuotų šalių įtaka dėl šios priežasties yra labai svarbi. Galiu patikinti, kad Europos komisija visuomet dalyvaus šiame procese, prisidės prie tokio bendro spaudimo valstybėms narėms ir kai tik atsiras politinėme lygmenyje galimybė, turėsime skubiai pasinaudoti tokią galimybę. Pone pirmininkė, Norėčiau baigti savo pasisakymą, dar kartą pakartodamas, kad komisija ir toliau teiks savo paramą pirmininkavimą perimsiančioms valstybėms narėms ir mes dirbsime šiuo klausimu. Ačiū. Dėkui, ponė Dordėja. Dabar išklausysime Anmetie Kier Hesse Lager. Jis atstovauja Daniją pirmininkaujančią taryboje. Jis yra e, Danijos socialinių reikalų ir integracijos ministerijos atstovė. Taigi žodis jum. Dėkui. Dėkoju komiteto pirmininkui, ponui Lopės Agilar. Dėkoju pranešėjui, Rauliu Romeva. Dėkoju už tai, kad pakvietė mane į komiteto posėdį. Šis klausimas yra labai svarbus. Dėkoju komisijai už įžanginius komentarus. Nežinau, ar sugebėsiu dešimt minučių iškalbėti, bet e, jei ne, tai tada liks daugiau laiko klausimam. Šios direktyvos situaciją stebiu nuo 2008 metų, kai komisija pateikė pasiūlymą dėl e, antidiskriminacijos direktyvos Kaip žinote, nemažai valstybių narių nuo pat pradžių pritarė tokios direktyvos pasiūlymui. Danija mano, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus. Ir mes manome, kad diskriminacija e, turėtų, e, kovojant su diskriminacija, turėtume laikytis horizontalaus požiūrio. Ir būtent pirmiausia orientuotis į tas rytis, kurios, menšin, kurios e, minimos direktyvoje. Jau nuo 2008 metų buvo sakoma, kad labai svarbu taikyti vienodą požiūrį ir labai svarbu šį pasiūlymą susijęti su jungtinių tautų neįgaliųjų asmenų konvencija. Jūs turbūt taip pat žinote, kad kai kuriuom valstybėm narėm uh, ši direktyva nebuvo iškart primtina, nes jos galvojo, kad kai kurie direktyvoje numatyti klausimai gali kirstis su nacionalinių valstybių kompetencija. Tai buvo susijęs su subsidiarumo ir proporcingumo aspektais. E, kai kurios valstybės narės teigia, kad E, teikiant tokį direktyvos pasiūlymą nėra pakankamai teisinio iškumo ir nėra atsižvelgta į galimą finansinį jos poveikį. Kalbant apie Daniją ir jos pirmininkavimą, e, tai galėčiau pasakyti, e, kad Lenkija jau mm, grįžo prie šios direktyvos, pirmininkavusi prieš Daniją, išsiuntė klausimyną valstybėm narėm. E, Klausimino tikslas buvo atkreipti dėmesį į diskriminaciją amžiaus pagrindų. Ir Danija, perėmusi pirmininkavimą, nusprendė toliau tęsti tą darbą, kurį pradėjo Lenkija. Mes manome, kad tai yra labai svarbus šio pasiūlymo aspektas ir tikime, kad mums pirmininkaujant pavyks šiek tiek pažengti į priekį. Aišku, esame realistai. Ir nusprendėme dirbti tą linkmę, e, kurią dirbo Lenkija, e, didžiausia dėmesį skiriant diskriminacijai amžiaus pagrindų. Tokia yra situacija ir žiūrėsime, kaip toli mums pavyks pažengti į priekį, mums pirmininkaujant. Ponas Romeo pateikė du klausimus tarybai. Pirmas klausimas buvo susijęs su skaidrumo stoka E, buvo turima galvoje, kad posėdžiai yra labai uždari, kai kurios valstybės narės remia pasiūlymą, kai kurios pasisako prieš, bet nei vardyjamos, nei vienos, nei kitos. Aš e, manau, kad diskusijos yra pakankamai atviros ir pažangos ataskaitos yra skelbiamos kas šeši mėnesiai ir suinteresuotom šalim e, tų diskusijų rezultatai yra pakankamai greitai išplatinami, taigi aš manau, kad atvirumo netrūksta. O e, Danijos, Danija taip pat yra suinteresuota, kad tos diskusijos būtų kuo skaidresnės. Kaip, kitas klausimas buvo, kaip Europos parlamentas galėtų prisidėti prie to, kad būtų toliau judama į priekį įgyvendinant siekiant susitarti dėl šio, dėl šio pasiūlymo. Klausimas labai įdomus, reikia, manau, aptarti visiems, ką galėtume padaryti, kad pavyktų pažengti į priekį. Labai ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Pirmininkas, dėkui, kad taip glaustai pakalbėjote. Dabar klausimai ir atsakymai. Ponas Ensijų, pirmasis klausimas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad yra. Manau, kad yra pakankamai aišku, kad uh, yra diskriminacinio ir ksenofob... diskriminacijos ir ksenofobiškumo apraiškų ES. Tai sus... yra susiję su ekstremaliaisiais dešiniaisiais judėjimais. Pavyzdžiui, Niderlandų Liberty Laisvės partija yra sukūrusi interneto svetainę, kuri skatina rasinę neapykantą centrinės ir rytų Europos piliečių atžvilgių. Ir tai nėra vienintelis pavyzdys. Dažnai matome ksenofobijos diskriminacijos apraiškas. Aš manau, kad visi tokie diskriminacijos pasireiškimai turi nemažai bendro. Turiu galvoje, kad atitinkamų valstybių atitinkamos institucijos nepakankamai rimtai sureaguoja į tokius pasireiškimus. Norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį iš Niderlandų. Tai yra, kad Niderlandų vyriausybė nepasmergė, nepasmergė to mano minėto, tos mano minėtos interneto svetainės. Juolab, kad Liberty, e, Laisvės partija, e, jos atstovai įeina į dabartinę Niderlandų vyriausybę. Norėčiau paklausti, Kaip jūs galvojate, kaip ateityje e, valstybių narių vyriausybės turės kovoti su galimomis diskriminacijos apraiškomis? Ar jūs tikite, kad ši direktyva paskatins vyriausybės tinkamai reaguoti į diskriminacijos apraiškas? Kitas mano klausimas yra ponui Čiobanų Dordė. Ar turite informacijos apie nacionalinių strategijų vertinimą, e, kurios yra skirtos Romų integravimui? Žinome, kad nacionalinės vyriausybės jau turėjo parengti Romų integravimo strategijas, kada komisija galės pateikti išsame ataskaitą apie šias nacionalinės strategijas. Dėkui. Matau, ponas Kleis norėtų pateikti klausimą. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paklausti štai ko. Buvo minimas skaidrumas, buvo minima, kad yra valstybių narių, kurios pasisako prieš šios direktyvos įgyvendinimą ir visiškai neaišku, kurios valstybės narės pasisako prieš šią direktyvą. Danija, kaip ir vininkaujanti šalis, sakė, kad skaidrumo netrūksta, bet mes nežinome, kas yra tos šalis. Taigi, norėtume gauti daugiau informacijos apie situaciją taryboje. Tai yra, kurios valstybės narės pasisako prieš šios direktyvos prieš sutarimą dėl šios direktyvos. Ir norėčiau paklausti, kokios viso to priežastis. Nes man susidaro įspūdis, kad mes šiek tiek supaprastiname situaciją. Daug kas sako, kad tokia direktyva reikalinga, reikia kuo greičiau ją patvirtinti, bet mes kaip ir neatsižvelgiame į oponentų argumentus. per daug paprastai, primityviai traktuojame diskriminaciją ir neišsiaiškiname iki galo, antidiskriminacinė, kokią antidiskriminacinę politiką vykdo įvairios valstybės narės. PVV e, internetinė svetainė Niderlanduose jau buvo svarstoma per plenarnę sesiją Strasbūrę. E tam buvo skirta dalis diskusijų. Turime neužmiršti visų šių aspektų ir pagalvoti apie tai, ar ši direktyva yra reikalinga ir labai įdomu būtų išgirsti ir oponentų argumentus ir išgirsti, kokie yra tie klausimai, tos problemos, kurios dar išlieka, kurias reiktų spręsti. Taip pat, e, kai kalbame apie E, žodžio laisvę, tai turime nepamiršti visų e, šios laisvės aspektų, galbūt e, išgirsti ir tuos, kurie pasisako už imigracinių taisyklių sugriežtinimą. Manau, kad pranešėjas ponas Romeva norėtų prisidėti prie diskusijų. Prašom. Labai trumpas pastebėjimas. Mano klausimas tarybai būtų toks. Kaip minėjo komisija, dauguma, jei ne visos techninės problemos ir net juridinės problemos, su kuriamis susidūrė valstybės narės, jau buvo išspręstos. Ir dabar nežinau, ar verta kazuistiškai nagrinėti visokiausias galimas prieštaras. Jeigu techninėme lygyje visos problemos išspręstos, gergu, kokius gergumentus pateikia valstybės narės kai kurios, kad sukurtų papildomų kliučių šiai direktyvai? Jei prezidiumo nariai norėtų, jei pranešėjai norėtų komentuoti dėl išsakytų pastebėjimų, ar norėtumėt tarybos vardu? Prašom. Taip, Pirmiausia, dėl tam tikrų klausimų, dėl to, ar šis pasiūlymas turės pasiekmių vyriausybės ir kaip jos traktuoja diskriminaciją. Aš dėl to visiškai nebejoju, tai yra labai svarbus pasiūlymas ir todėl tiek ilgai užtrunka jį parengti. Tai yra labai platus pasiūlymas, kuris e, turės pasiekmių nacionalinėms įstatymams ir manau dėl to jis turės didžiulę įtaką, jeigu bus patvirtintas ir įgyvendintas be abejo. Ponas Kleis ką tik sakė, kad trūksta skaidrumo. Aš sakiau, kad mes esame gana skaidrus, bet ne visiškai skaidrus. Kai kurios valstybės narės ir nepaslaptis, kurios priešinasi šiam pasiūlymui. Jos pateikia argumentus dėl subsidiarumo ir proporcionalumo, taip pat tam tikrų teisinių ir finansinių šio pasiūlymo pasiekmių. Kai dėl to, ką sakė ponas Romeva, Aš nesu visiškai tikra, kad jau tiek toli pažengta e, rengiant šį pasiūlymą ir kad išspręstos visos techninės kliūstys. Šį pasiūlymą stebiu nuo 2008 metų ir asmeniškai manau, kad yra tam tikrų techninių aspektų, kuriuos dar vis reikia spręsti. Dar nepriejome iki politinių priežasčių, dar vis rūpinamės techniniais direktyvos aspektais. Taip pat, kaip minėjote pradžioje, kai Švedija ir Ispanija, ir aš labai aiškiai pamenu, kai šios dvi pirmininkavusios salės nagrinėjo pasiūlymą, pagreitis buvo visiškai kitoks. Tada mm, buvo daug didesnis noras eiti į priekį rengiant šį pasiūlymą. Paskui, e, paskui tas pagreitis šiek tiek sulėtėjo. Taigi aš manau, kad kalbant apie šį pasiūlymą, reikėtų paminėti, kad valstybės narės ne visai apsisprendusios, kiek toli ir kiek giliai reikia gilintis į techninės problemas, kad būtų, išspras, kad, kad, kad būtų rastas sprendimas. Dar daug ką reikia padaryti prieš pereinant prie politinių pasiekmių. Ir ar vien dėl šios priežasties nenori kai kas šio pasiūlymo? Nežinau, ar padėjo jums dabar aiškiau suprasti kai kurios klausimus šis pasisakymas. Ačiū. Komisijos atstovas. Aš sutinku su pirmininkaujančia tarybai šalimi, kad šis pasiūlymas, jei bus patvirtintas, turės konkrečių padarinių piliečių gyvenimui ir suteiks konkrečių privalumų, taip pat užtikrins geresnę teisinę apsaugą. O kai dėl pono Enčių pateiktų klausimų, trumpai norėčiau atsakyti, kad kai kurie aspektai, kuriuos jis paminėjo, priklausytų šiam šio teisinio pasiūlymo taikymo skričiai. Kiti aspektai jo minėti turbūt jau priklausytų 2007 metų sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija taikymo sričiai. Atsižvelgiant į Lisabono sutarties nuostatą, praėjus penkeriems metams po Lisabono sutarties įsigaliojimo pagrindų sprendimai, kurie e, mūsų žargonų komisijoje šnekant dar nėra lisabonizuoti, automatiškai supanašėja su direktyvomis ir komisija gali pradėti pažeidimo procedūrą šiuo pagrindu. Manau, kad ponui Klaisui jau buvo atsakyta, kad Dažniausios ir paprasčiausios priežastis, kurias pateikia besipriešinančios valstybės narės, yra susijęs subsidiarumu ir proporcionalumu. Taigi reikės rasti politinį sprendimą šioms problemoms, tam reikės pradėti politinį dialogą. Sutinku su tarybos atstovė, kuris sako, kad dar reikia patikslinti kai kuriuos te techninius aspektus. Tai dar sėki pabrėžia, koks svarbus yra pasas, atsiprašau, kelias, kuriuo mes dabar pasukome. Ačiū. If no further comments, I don't see any other. Dėkoju. Jeigu nebus daugiau pastabų ir komentarų, mes galime pereiti prie prie kitos mūsų diskusijos dalies. E, pas mus atvyko ne vienas pranešėjas, dabar kalbėsime apie e, šios direktyvos teisinę apimtį, apie ES hartiją, ES piliečių teisės, ES direktyvas ir mm, teisinę praktiką. Taigi, peržiūrėsime ES teisės situaciją į apribojimus susijusius su diskriminacija. Ypatingai atkreipsime dėmesį į e, sutarties dėl ES veikimo 19 straipsnį. Trys pranešėjai pas mus atvyko. E, ponas Olivier de Schutter, dėja mums e, informavo šį rytą, kad negalės atvykti, taigi turime tris e, kalbėtojus. Pirmiausia, ponas Joanis Dimitri, Dimitrakopulius. Atsiprašau, jeigu ne visiškai tiksliai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkas. Jis atstovauja pagrindiniai teisų agentūrai yra lygybės ir piliečių teisų departamento vadovas, taip pat Izabelė Chopin. Ji atstovauja Europos teisės ekspertų nediskriminavimo srityje tinklą ir ponas Pierre Bosson, socialinės platformos direktorius. Taigi trys prelegentai, kurie, kaip yra numatyta darbo tvarkėje, turėtų kalbėti iki maždaug be 2011. Vėliau yra numatytas klausimas, e, laikas klausimams ir atsakymams. Taigi pradėsime nuo pirmojo prelegento, pono Joanis Dimitrakopolis iš pagrindinių teisų agentūros. Dešimt minučių prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Dėkoju, kad pakvietėte pagrindinių teisų agentūros atstovą prisidėti prie šios svarbios diskusijos, kaip patobulinti teisinės priemonės, numatyti lygybę ir užtikrinti geresnę apsaugą nuo diskriminacijos, kas yra numatyta ES veikimo sutarties 19 straipsnė ir pagrindinių teisų hartijos 21 straipsnė. Šios direktyvos nenumato lygios apsaugos dėl diskriminacijos visais pagrindais. Žmonės yra apsaugoti nuo diskriminacijos dėl rasinės kilmės, tačiau ko apsauga nuo diskriminacijos dėl neįgalumo amžiaus ir lytinės orientacijos yra numatyta tik darbo rinkoje. Europos Sąjunga yra numačiusi užtikrinti vienodą teisinę apsaugą nuo diskriminacijos visais pagrindais. E, pagrindinė teisų agentūra yra surinkusi labai daug duomenų, kad būtina visapusiška apsauga nuo diskriminacijos visais pagrindais. E, labai trumpai pateiksiu informacijos apie seksualinę lytinę orientaciją ir kitus aspektus. 2009 metais agentūra, reaguodama į parlamento reikalavimų, patikė ataskaitą dėl situacijos, dėl diskriminacijos, dėl seksualinio orientacijos ir lytinės tapatybės asmenys kenčia nuo diskriminacijos ne tik darbo rinkoje, bet ir socialinėje aplinkoje, tai yra mokykloje, senelių namuose, taip pat siekdami gydimo patiems savo arba savo partneriams. E, Danijoje 2009 metais buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad 16 procentų LGBT asmenų svarstė galimybę nusižudyti, 11 procentų bandė realiai nusižudyti. Junktinėje karalystėje 2008 metais buvo atliktas tyrimas tarp lesbiečių ir biseksualių moterų ir jis parodė, kad beveik pusė respondenčių slėpė savo lytinę orientaciją gydymo įstaigose. 2009 metais e, buvo pateikta Stonewall ataskaita dėl homofobinio priekabavimo Britanijos mokyklose. Ji parodė, kad 90 procentų mokyklose dirbančių mokytojų teigia, kad e, mokiniai yra. Mokiniai kenčia, jie yra pravadžiuojami ir prie jų yra priekabaujama dėl to, kad jie yra laikomi homoseksualiais. Mm, Suomijoje buvo atliktas panašus tyrimas dėl diskriminavimo lytinės orientacijos pagrindais. 36 procentai respondentų pareiškia, kad vienu ar kitu momentu buvo susilaukę priekabiavimo dėl lytinės orientacijos. Labai dažnai e, niekas e, nesiskundžia dėl tokių e, diskriminavimo apraiškų ir skundų dėl diskriminacijos susilaukiama kol kas, kur kas mažiau negu kad kitose pasaulio dalyse. Yra valstybių narių, kurios patobulino teisės aktus šioje srityje. 18 procentų valstybių narių išplėtė teisės aktus ir įtraukė lytinę orientaciją. 20, procentų, 20 valstybių narių lygybių, lygybės institucijų taip pat dabar jau svarsto ir lytinės orientacijos klausimus. Iš tiesų diskriminacija paveikia milijonus ES piliečių, ypač tų, kurie turi negalę. 2011 metais buvo pateikta anet ataskaita dėl integracinio išsilavinimo jauniems neįgaliems asmenims Europoje ir jį pastebėjo, kad neįgalus asmenys nepasiekia tokių gerų rezultatų vyresnėse mokyklos klasėse, lyginant su sveikais studentais. Junktinėje karalystėje tik 15 procentų neįgalių studentų įgyja 5 ar daugiau GCE, lyginant su 80 procentų studentų neturinčių negalios. Austrijoje neįgalus studentai, ypač turintis protinį atsilikimą, paprastai iškrenta iš mokyklos arba pereina į specialias mokymo įstaigas po 8 klasės. Neįgalus mokiniai taip pat gali palikti vyresnesias klases neįgyja akademinių reikalavimų būtinų stoti į aukštesnę mokyklą. Bulgarijos ombudsmenas 2010 metais um, kalbėjo apie prieinamumo stoką. Ne tik fizinio prieinamumo uh, stoką, bet ir kitus uh, svarbius dalykus. 2010 metais Bulgarijos uh, vyriausios administracinis teismas atkreipė dėmesį į komisijos sprendimą dėl apsaugos nuo diskriminacijos. Švietimo ministerija diskriminavo asmenis dėl neįgalumo, ypač vaikus turinčius specialiųjų švietimo poreikių, mokymosi poreikių. Rumunijos nacionalinės Nacionalinė taryba kovai su diskriminacija pradėjo teisinį procesą prieš naktinį klubą, kuris neleido įeiti moteriai sėdinčiai vežimėlyje. Ir šioje byloje buvo paskirta aukščiausia administracinė bauda. 2011 metais daugybė valstybių narių pakeitė savo teisės aktus ir ėmėsi naujų politinių iniciatyvų kovojant su diskriminacija negalios pagrindu. E, galime prisiminti Ispaniją, kuri patvirtino 2011 m. rūpyčio mėnesį naują įstatymą, kad nacionalinė teisė ir politika atitiktų CRPD reikalavimus. Čia aš kalbu apie transporto, informacijos visuomenės ir piliečių apsaugos reglamentavimą. Slovenija taip pat 2010 m. pabaigoje patvirtino teisės aktus numatydama drausti diskriminaciją negalios pagrindo. Šis teisės aktas draudžia diskriminuoti įgyjant prekes arba naudojantis paslaugomis. Taip pat numato būtinybę užtikrinti tinkamą gyvenamąją vietą ir panaikinti fizinės informacinės ir komunikacinės kliūtis, kurios neleidžia asmenims įgyti prekių arba pasinaudoti paslaugomis. Suomijos integracijos ir lyčių lygybės ministerija paskelbė memorandumą kuriame pasiūlė pakeisti 2012 m. diskriminacijos aktą ir išplėsti draudimą diskriminuoti asmenis turinčius negalę ir į kitas sritis, ne tik užimtumo sritį. Čia aš turiu omenyje galimybę naudotis prekiamis, paslaugomis, gauti medicinę pagalbą ir socialinės paslaugas. 2011 metais buvo paskelbta ataskaita dėl vyresnių asmenų diskriminavimo ES. Tai yra pastebima ir ES. 4 milijonai žmonių susiduria su netinkamu elgesiu. Čia kalbu apie vyresnio amžiaus asmenys. Europos socialinis tyrimas parodė, kad senyvas amžius yra dažniausios diskriminacijos priežastis Europoje. Maždaug 64 procentai tyrimė dalyvavusių respondentų Junktinėje karalystėje ir 44 procentai visoje Europoje žmonių mano, kad senyvas amžius yra labai rimta problema ir būtent diskriminacija dėl amžiaus. Ponios ir ponai, baigdamas norėčiau paminėti labai svarbę, bet dažnai pamirštama diskriminacijos forma, tai yra daugybinė diskriminacija. Nors yra pripažįstama tokios diskriminacijos rūšės poveikis. Deja, nėra į tai reaguojama atitinkamais teisės aktais. Deja, kol kas neturime pakankamai pažangos teisės rytyje kovojant su daugybinė diskriminacija. Neseniai atlikti tyrimai mūsų agentūroje dar kartą parodė, kad mažumoms priklausančios moteris yra ypač pažeidžiamas. Čia galėtume paminėti Romų moteris. Savo diskusijose galėtumėte kalbėti apie veiksmingą teisinę apsaugą ir nuo daugybinės diskriminacijos arba daugybės luoksnės diskriminacijos. Ačiū. To... Dėkui, dėkui, kad neviršijote jums skirto laiko. Toliau suteiksime žodį Izabel Chopin, Europos nediskriminavimo teisės ekspertų sistemos atstoviai. Taigi žodis poniai Chopin. Dėkui, ponė pirmininkė. Manęs paprašė, kad aš pakalbėčiau apie tai, kaip yra dabartinė nediskriminacijos direktyva perkeliama į nacionalinius teisės aktus. Šiek tiek norėčiau priminti istorinius faktus. Praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje buvo siekiama primti antidiskriminacinius teisės aktus ir kad sutartyje, Europos sutartyje būtų nediskriminavimo nuostatos. Pilietinės, pilietinės visuomenės organizacijos kėlė savo tokius tikslus nes mm, pilietinės visuomenės atstovai, komisija ir parlamentas dėjo didelės pastangas, kad uh, antidiskriminavimo direktyva būtų primtina, primta. Ir niekas net negalėjo tikėtis, kad tai pavyks pasiekti. Ir kaip jau minėjo ponas Čiobanų Dordėje, reikia spausti ne tik e, tarybą, bet reikia spausti ir nacionalinės valstybės narės. Ir čia jau yra e, tų valstybių pilietinės visuomenės e, tikslas. E, aišku, e, dabar galbūt istorinis pagrindas nėra toks tinkamas kaip praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje, prisimenant įvykius Austrijoje. Kaip žinote, 2000 metais buvo priimtos dvi antidiskriminacinės direktyvos ir e, buvo sukurtas Europos nediskriminavimo teisės ekspertų sistemos tinklas. Ir būtent to tinklo pagrindinis tikslas buvo pasižiūrėti, kaip nediskriminavimo direktyva įgyvendinama valstybėse narėse ir ar reikia ar nereikia pradėti e, pažeidimo procedūrą e, tose valstybėse narėse, kurios netinkamai perkelia direktyvą į nacionalinę teisę. Tai, ką aš pasakysiu šiandien, e, remiasi palyginamąją analizę, kurią atlieka mūsų teisės ekspertų sistemos tinklas, analizuojant, kaip dvi antidiskriminavimo direktyvos įgyvendinamos valstybėse narėse. Kaip jos įgyvendinamos? Valstybės narės pasirenka įvairius būdus, kartais įgyvendina mm, pažodžiui arba kartais priima teisės aktus E, kurių taikymos rytis yra platesnė negu e, antidiskriminavimo direktyvų. Primami e, teisės aktai, primami teisės aktų pataisos administracinių kodeksų, civilinių kodeksų pataisos, tai nėra taip lengva padaryti. Taip pat derinami teisės aktai su užimtumo srities nuostatomis. Taigi valstybės narės perkelia direktyvų nuostatas per, mm, per civilinį kodeksą ir per įstatymus. Daugelis valstybių narių pasirinko e, vieną bendrą antidiskriminavimo įstatymą. Ir tai yra, ko gero, geriausias kelias. Dabar jau praėjo maždaug dešimt metų, daugiau negu dešimt metų nuo šios e, direktyvos prieimimo. ir tos valstybės narės, kurios priemė atskirus teisės aktus įvairiose srityse, dabar bando juos Mm, sujungti į vieną teisės aktą, tą galime pasakyti apie Jungtinę karalystę, apie Niderlandus, kurie stengiasi apjungti įvairias specifinės teisės aktų nuostatas į vieną antidiskriminavimo teisės aktą. Kokia yra taikymo sritis? Direktyva nenu, nenumato konkrečių e, pagrindų ar, ar priežasčių ir valstybės narės irgi panašiai elgesi. Bet valstybės narės, e, kalbant apie įvairi, įvair, įvairaus pobūdžio diskriminavimą, e, Daugelis valstybių narių siekia, kad e, kai siekiama užtikrinti nediskriminavimą, tai apimtų ir kitas sritis, ne tik užimtumo sritį. Kai kurios valstybės narės turi atvirus diskriminavimo pagrindų sąrašus e, ir siekia, kad e, būtų tai atsižvelgiama rasinės lygybės direktyva peržengia už užimtumo, e, už jos yra taikoma ne tik užimtumo srityje, bet ir daugelie kitų sričių apie e, rasinę diskriminaciją ir kovą su jie nekalbėsiu, bet noriu pasakyti, kad kartais atskirti e, rasinę diskriminacija arba diskriminacija dėl etninės kilmės ar dėl tikėjimo yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, antisemitizmas kai kuriuose šalise patenka į rasinės diskriminacijos, kovos su rasinė diskriminacija teisės aktų mm, sritį, o kitose šalise į kitas rytis. Ir tai reiškia, kad tada priklausomai nuo to, kokie teisės aktai tą reglamentuoja, apsauga yra irgi kitokia. E, religija ar tikėjimas. Čia didžiausia problema yra susijusi su užimtumo e, lygybės direktyvos įgyvendinimo. E, tai yra, kad E, žmonėm, dėl, tam tikriem žmonėm dėl savo religijos ar tikėjimo ar seksualinės orientacijos kalt, kartais kyla problemų, nes, pavyzdžiui, ta įstaiga, kurioje jie dirba, nepripažįsta e, homoseksualių darbuotojų. Taip pat čia reikia neužmiršti ir religinių simbolių aspekto. Ir šie simboliai, jų dėvėjimas, nešiojimas susijęs ne tik, užimtumo, ne tik su užimtumo direktyva. Žinome, kad jungtinės tautos, e, kalbant apie neįgalumą, žinome, kad valstybės narės yra ratifikavę Junktinių tautų konvenciją e, dėl neįgalumo. Kalbant apie neįgalumą, norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Tai yra e, dalykas, kuris yra susijęs su tinkamu sąlygų neįgaliesiam sudarimu. Ir tų tinkamų sąlygų sudarimas e, yra siejamas dabar ir su kitais diskriminavimo pagrindais, pavyzdžiui, e, religijos pagrindu, e, pavyzdžiui, sąlygų sudarimas laikytis religinių nuostatų, pažiūrėjau, Ramadano laikotarpiu, bet tik dvi valstybės narės yra šias nuostatas įtraukę į įstatymus. Seksualinė, lytinė orientacija, šis problemas, šis, šis aspektas daugeliu valstybių narių kėlė nemažai problemų, nes buvo mm, nemažai problemų susijęs su e, lytinės orientacijos apibrėžimu ir užimtumo aspektais. Amžius, diskriminacija dėl amžiaus. Čia yra nemažai problemų, nes daugelis valstybių narių neturi teisės aktų skirtų kovoti su diskriminacija dėl amžiaus. Ir kol kas dar neaišku, kada yra diskriminacija dėl amžiaus, kada ne. Ir e, jau 15 bylų iš nacionalinių teismų yra patekę į teisingumo teismą dėl diskriminacijos dėl amžiaus kalbant apie įvairialypę diskriminaciją, čia irgi yra nemažai problemų, nes teis, atskiri teisės aktai kalba apie atskiras diskriminacijas, užtat mes norėtume, kad būtų taikomas horizontalus požiūris ir būtų kalbama apie mm, įvairialypę diskriminaciją. E, taip pat numanoma ar susijusi diskriminacija. Komisija siekia tą irgi įtraukti į savo teisės aktus, bet tik tai keletas valstybių narių šias nuostatas turi nacionalinėse teisės aktuose. Nekalbėsiu apie materialinį pagrindą, bet pakalbėsiu apie e, direktyvų perkelimą. Kai kalbame apie užimtumą, dar ne viskas perkelta E, įvairiose užimtumo srityse, ypač kai kalbame apie e, ypač kai kalbame apie savarankiškai dirbančius asmenis. Švietimas. E, šis klausimas yra susijęs su etninių mažumų e, vaikų iš etninių mažumų ir rasinė diskriminacija, taip pat su Romų diskriminavimu. Rasinės lygybės direktyva draudžia diskriminaciją, kai kalbame apie prekes ir paslaugas, bet kol kas dar nėra, teisė, tai, nėra teisinio išaiškinimo, ar tai liečia tik viešasias prekes ir paslaugas, ar ir privačias Kalbant apie tiesioginę diskriminaciją, e, valstybės narės linkia e, įtraukti, yra dauguma įtraukia nuostatas dėl tiesioginės, netiesioginės diskriminacijos, dėl sąlygų sudarimo ir taip toliau. Kalbant apie išimtis, e, taikant vienodo požiūrio principą. Pirmiausia, norėčiau paminėti pozityvius veiksmus. Turime informacijos, kad dauguma valstybių narių yra patvirtinę čia pozityvių veiksmų priemonės. Ir ypač kiek liečia neįgalumą, rasę ir etniškumą ir dvi sritis, kuriuose labiausia tas jaučiasi, kad tokios priemonės yra, yra užimtumas ir švietimas šeimos išmokos. Dvi direktyvos buvo gyvendinamos tada, kai vis daugiau valstybių narių leido tos pačios lyties asmenims registruoti partnerystės arba tuoktis ir e, taip pat tokiu atveju taikė tokioms šeimoms šeimos išmokas. Yra teisingumo teismo e, bylos, bet kalbant apie užimtumo, e, E, teisę, čia dar ne viskas iki galo padaryta. Kalbant apie tinkamą e, teisės aktų gyvendinimą, reikia numatyti galimybę e, apskūsti netinkamą tų teisės aktų įgyvendinimą. Yra teisminės ir administracinės procedūros daugelie valstybių narių, derinant ir civilinės, ir baudžiamosios, ir darbo teisės nuostatas. Toliau kitas labai svarbus aspektas yra įvairių asociacijų ir organizacijų teisinis pagrindas. Ir tai yra susiję ir su ta parama, kurią galima teikti diskriminacijos aukoms Ir aišku, kad situacija valstybėse narėse labai skiriasi. Antriniai teisės aktai e, nacionalinių lygmenių e, dažnai neleidžia tokioms organizacijoms ar asociacijoms turėti tinkamą teisinį pagrindą, kad jos galėtų e, kreiptis į teismą ar e, imtis kokių kitų veiksmingų priemonių. Įrodymų našta. E, keletas valstybių narių dar nėra įgyvendinę šių direktyvų nuostatą. Viktimizacija e, kol kas dar e, yra pagrindinių principų nesilaikimas daugelį valstybių narių, kai daugiausia tai siejasi su darbo užimtumo aspektais. Teisinės teisų apsaugos priemonės mm, yra gali taip pat apimti ir aukoms mokamas kompensacijas. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje kompensacijos gali siekti tūkstančių svarų, o kai kuriuose net mm, nesiekti vidutinio mėnesio atlyginimo. Bet kai kalbame apie antidiskriminacinės bylas, tai jų skaičius yra labai mažas nes antidiskriminaciniai teisės aktai yra labai sudėtingi, komplikuoti ir tai neskatina aukų kreiptis į teismą. Aukos labai dažnai jaučia, kad neturi tinkamos paramos, e, kad bus labai sunku gauti, jei iš vis įmanoma, kompensaciją už teisų pažeidimą. E, rasinio diskriminavimo direktyva numato e, lygybės užtikrinimo institucijos įkūrimą. Ir tik penkiose valstybėse narėse yra e, vienodo požiūrio užtikrinimo institucijos, kurios apimtų keletą platesnį spektrą e, diskriminavimo pagrindų labai svarbu, kad tokios e, institucijos galėtų laisvai ir nepriklausomai veikti. Dėja, dėl ekonominės krizės jų biudžetai, jų finansavimai taip pat labai kenčia. Reikia siekti, kad vyktų socialinis ir pilietinis dialogas, reikia stebėti, kaip įgyvendinami e, antidiskriminavimo teisės aktai, E, visa tai yra antidiskriminavimo institucijų e, veiklos pagrindiniai aspektai, bet labai dažnai e, nepakankamas finansavimas neleidžia jom tinkamai atlikti savo darbo. Yra mm, šiek tiek dar trūkumų ir netitikimų. E, kai kalbame apie antidiskriminavimo teisų užtikrinimą. Reikia pabrėžti, kad įvairiose valstybėse narėse ši apsauga yra įvairi. Kai direktyvos buvo primtos, tai pagrindinė priežastis jas primti buvo siekis užtikrinti judėjimo laisvę Europos piliečiam. Ačiū. Labai įdomu buvo išklausyti jūsų pranešimo. Dabar žodį suteikiu ponui Pierre Boson, kuris yra socialinės platformos direktorius. Jums skiriama žodis 10 minučių. Labadiena, aš esu Pierre, kaip jau buvo sakyta, esu socialinės platformos direktorius, tai yra didžiausias Europos nevyriausybinio organizacijų uh, tinklas Briuselėje. Metų metus mes jau kovojame dėl šios direktyvos prieimimo. O šiandien norėčiau pasakyti, kad e, situacija tikrai turi būti skubiai sprendžiama. Žmonės laukia, kad ji būtų išspręsta. Ir aš labai dažnai pasisakymą savo metu kartosiu žodį e, nuoseklumas. Pirmiausia, reikia nuoseklumo vietoje. Žmonės kenčia nuo diskriminacijos kiekvieną dieną. Vienas iš šešių europiečių kenčia diskriminaciją. Du šimtai žmonių šiandieną yra šioje salėje. Taigi, kas šeštas iš jūsų? Neturėtų būti šioje salėje. Todėl, būtent todėl, kad, sakykime, jeigu jūs praeitie būtumėte patyrę diskriminaciją, jūs nebūtumėt patekę į gerą universitetą, toliau bankas jums nebūtų suteikęs paskolos, persikelti į Briuselį, įsigyti būstą ir taip toliau. Ir jūs nebūtumėte čia atvykę. Toliau jūsų BlackBerry telefonas galbūt skambina, nes jūsų e, dukra mokykloje kenčia nuo, nuo diskriminacijos, nes ji galbūt jai patinka labiau mergaitės, o ne berniukai. Taip pat e, galbūt jums nebūtų išnuomotas būtas, kadangi jį būtų atsisakyta jums dėl diskriminacinių priežasčių išnuomoti. Todėl ir nebūtumėte atvykę į šią salę. Žmonėms reikia priemonių, teisės gynimo priemonių. Lygybė neatsiras per naktį, tačiau reikia tam tikrų teisinių priemonių, kuri leistų ginti savo teisės. Teisės aktų, pagal kuriuos jūs galėtumėt kitą apkaltinti diskriminaciją ir pareikalauti kompensacijos. Mūsų nevyriausybinės organizacijos turi savas vertybės, jie, jos tiki lygybę ir tiki, kad kiekvienas žmogus turi pagrindinės teisės. Mes, kaip ir minėjo Raulis, turime išlaisvinti politinę valią ir tai reikia suprasti. Pirmiausia, kieno ta politinė valia yra. Socialinės nevyriausybinės organizacijos remia šią direktyvą, komisija taip pat, o taip pat ir parlamentas ir profsąjungos ją remia. Kai Europos piliečiai apklausiami, jie sako, kad jie remia šią direktyvą. Ir taigi, kas jai priešinasi, šį rytą paaiškėjo, kad kai kurios valstybės narės. Trečioji žinia yra susijusi su nuoseklumu atsižvelgiant į tarybos politinius tikslus. 2000-aisiais, kai buvo priimta rasinės lygybės direktyva, buvo pasakyta, kad taip atsitiko dėl situacijos Austrijoje. Tačiau Manau, kad prioritetai buvo susijęs su užimtumu ir Lisabonos sutartimi. Puiku, mes norime lygybės, pačios lygybės tikslais, galbūt užimtumo tikslais, bet aš norėčiau, kad čia būtų nuseklumas. Jeigu manote, kad žmonės įsidarbins vien todėl, kad nėra ten diskriminacijos, paaiškinkite, kaip jaunas neįgalus vaikas ne, nebuvo priimtas į mokyklą mes kartais negalime, kartais neįgalus žmogus negali tiesiog patekti viešai transportą, kad nuvyktų į darbą, tai kaipgi jis susiras darbą. Jeigu bus priimti atitinkami teisės aktai, tai bus, jiems bus lengviau susirasti darbą. Penkta. Nuseklumas su dabartinė tarybos augimo ir užimtumo strategija. Aš nebūtinai sutinku su šiuo tikslu, tačiau galiu aptarti tai su jumis. Jūs norite žmonės ištraukti iš skurdo, norite juos įdarbinti, bet jeigu jūsų pirmasis prioritetas būtų lygybė, jums galbūt ir pavyktų pasiekti šį tikslą. Galiu pateikti vieną pavyzdį, nes taryba kaip tik prašo konkrečių pavyzdžių. Prancūzijoje universitetinis išsilavinimas. Sakykime, kai priemeščių vaikai e, įstoja į universitetus per specif, specialias programas, kasgi atsitinka. Pirmiausia, jie patenka į universitetus, nebereikia jam gyventi priemeščiuose, taip pat jie susiranda darbą. Taigi, kai užtikrinama lygybė, atsiranda atsakymai į visas problemas. Norėtume, kad ir čia būtų nuseklumas taryboje užtikrintas. Šį rytą išgirdome, bet mums labai sunku tai suprasti. Būtent nuseklumas ryšys su ankstesniais teisės aktais. Taryboje kalbama apie kompetencijos subsidiarumo proporcionalumo problemas, kurias kelia ši direktyva. Paaiškinkite mums, kaipgi įvyko, kad 2000-aisiais patvirtinote rasinės lygybės direktyvą. Lisabono sutartis numato didesnės kompetencijas ES, o dabar čia kyla problemų. Paaiškinkite, kaip tai gali įvykti. Išlaidų klausimas. Tikriausiai kolega apie tai pakalbės plačiau. Tiesiog noriu jūsų paklausti. Kartais turime įvertinti, kokie bus ne investavimo į švietimą ir lygybę kaštai. Pateikiau jums universitetinio išsilavinimo Prancūzijoje pavyzdį. Jeigu investuosite tūkstantį eurų į kiekvieną studentą, kiek sutaupysite nedarbo pašalpų ateityje? Norėčiau, kad taryba pagalvotų apie šį klausimą. Du paskutiniai pastebėjimai, kalbant apie nuseklumą. Nuseklumas su demokratiniu procesu. Kai kurios organizacijos ir visos socialinės NVO sako, kad nieks nevyksta. Mes dirbame su parlamentu, su komisija, su tarybo, su da, profesinėm, profsąjungomis. Bet kodėl taip sunku kalbėtis su tarybos atstovais. Ir norėtume paklausti, kokios jūsų problemos. Mes norime pasidalinti savo patirtimi. Mes norime sužinoti, kokių sunkumų jums kyla, kad galėtume padėti juos išspręsti. Tai yra sudėtingas aspektas. Norėtume daugiau skaidrumo. Galutinis pastebėjimas, kuris kelia mums didelių sunkumų Pilietinė visuomenė aiškiai suvokia, kad antidiskriminacijos direktyva lygybės neužtikrins. Mums tai yra būtina sąlyga, minimalus standartas, kad visuomenėme įsigalėtų tam tikros taisyklės dėl to, kas priimtina, kas nepriimtina. Kodėl atrodo, kad taryba čia tik, tik tiek te gali padaryti. Mums reikia šios direktyvos. Ji aišku, Europos e, iš karto nepakeis, bet reikia kažką pradėti daryti. Prašau paaiškinti, kodėl jūs priešinatės šiai direktyvai. Ačiū, ponė Buson. Dabar e, kviečiu jūs diskusijoms, klausimų ir atsakymų sesiją. Pirmiausia, raginu parlamentarus, kurie norėtų pasisakyti, paprašyti žodžio. Pone Lulaček, matau, noriu pasisakyti. Taip pat buvo minėtos komisijos ir tarybos pozicijos, manau, kad jie taip pat nori pasisakyti, tačiau pirmiausia, paklausykime e, parlamento narių, ponė Lunaček. Ačiū, pirmininkė, ačiū už šį intensyvų ir tokį gilų pranešimą ir kodėlgi tikrai taip ilgai neprimama ši direktyva, kodėl mums reikia taip ilgai laukti. Atkreipiau dėmesį į vieną paskutinių pono Buson išsakytų minčių, būtent kaštus. Man patinka toks požiūris pagalvokime, kokie bus kaštai, jeigu neįgyvendinsime šios direktyvos, nes apie tai niekas nekalba. Aš atsiprašau, nedalyvavau pirmojoje dalyje, taigi nežinau, ar kas nors paminėjo tas šalis, kurios priešinasi direktyvai. Aš žinau, kad viena iš jų yra Vokietija. Ir buvau susitikusi su uh, ponu Vestervelę lesbiečių ir gėjų žaidynėse Kielne. Ir aš jo paklausiau, kodėl Vokietijagi priešinasi, nes tuo metu, manau, koalicijos sutartime, sutartyje buvo numatyta, kad jie neįgyvendins šios direktyvos. Ir aš paklausiau jo, kodėl. Jūsgi taip pat atvirai esate gėjus jis man pasakė, nesileisk dabar į politiką. Tai toks pavyzdys iš gyvenimo. Tačiau, kiek aš suprantu, Vokietijoje pagrindinė problema kelia įgyvendinimo kaštai, kuriu, investicijos, kurias reikės užtikrinti, norint užtikrinti prieigą neįgaliesiams žmonėms prie vairiausių paslaugų. Ar buvo atlikta kokia nors studija, būtų, kokie būtų neįgyvendinimo kaštai tam tikrose šalise? Galbūt tai padėtų įtikinti kai kurias valstybės narės. Jos juk skundžiasi, kiek daug viskas kainuoja, ypač krizės laikais, bet reikėtų joms pasakyti, kad dar daugiau viskas kainuos, jeigu neįgyvendinsime šios direktyvos. Ačiū. Mrs. Guns. Pone Guns. Ačiū, pirmininkė. Visiškai pritariu tiems, kurie sakė, kad mums reikalinga ši horizontalioji antidiskriminacijos direktyva. Labai įdomu buvo išgirsti informaciją apie direktyvos nuostatų perkelimą įvairiose šalyse. Europoje aišku trūksta įgyvendinimo, bet reikia nepamiršti ir to, kad kai kuriuose valstybėse einama atgalios, kalbant apie antidiskriminacinės direktyvos įgyvendinimą užimtumo sferoje. Labai įdomu buvo išgirsti jūsų, ponė Dimitrakopulius, nuomonę apie tai, kad tie, kurie yra diskriminuojami, ne visuomet kreipiasi į institucijas, atsakingas už šių klausimų sprendimą. Turiu omenyje lygybės institucijas, tai yra glaučiai susijęs su socialinė atmosfera, su politiniais veikėjais, kurie aiškiai nerodo savo paramos antidiskriminacijos direktyvai. Man būtų labai malonu išgirsti iš jūsų ir sužinoti, kokiagi yra situacija Europoje. Jūs sakėte, kad e, politinis klimatas vykdant e, tokio pobūdžio direktyvas yra labai svarbus. Taigi, kokia situacija yra Europoje šiandien ir ką būtų galima padaryti, kad e, ta situacija pagerėtų. Ačiū. Pirmiausia, suteikime žodį pranešėjų, kadangi nematau daugiau norinčių paklausti, ponas Romega. Du klausimai. Aiškiai išgirdome apie konkrečius faktus, įrodymus ir jie labai aiškiai parodo Lietkalnio viršūnę. Jeigu mes kalbame apie tokius faktus, tai realybė gali būti netgi dar blogesnė. Taigi turime konkrečių faktų prieš akis. E, kitas dalykas yra situacija valstybėse narėse, jų kompetencijos. Mums reikalinga europinė norma kai kurios valstybės narės tokias normas jau taiko nacionaliniu lygiu. Taigi kyla klausimas, kodėlgi kai kurios valstybės nori, kad tokios normos nebūtų taikomos visos Europos lygiu. Aš taip pat norėčiau sužinoti, ar toks pasipriešinimas direktyvai nepažeidžia teisės aktų, jungtinių tautų neįgaliųjų asmenų konvencijos. Būtų galima šį klausimą patyrinėti. Galbūt šios direktyvos nepatvirtinimas ir neįgyvendinimas pažeidžia Europos teisę kaip tokią ir pagrindinius jos principus. Taigi aš norėčiau išgirsti komentarą šiuo klausimu ir sureaguoti į kolegos pasisakymą. Na, aš politinė prasme nelabai mėgstu kelti kaštų arba kainos argumentą, kai kalbame apie pagrindinės teisės, nes manau, kad pagrindinės teisės turi būti suteikiamos nepaisant su tuo susijusios kainos šis klausimas kyla ne pirmus metus. Ir aš manau, kad reikėtų kalbėti apie visą kainą. Ir siūlau net ir mūsų komitetui kelti ir svarstyti šį klausimą. Iš esmės tai man jau tikrai pabodo, atsiprašau už tokį terminą, bet pabodo šitas kainų, kaštų klausimas. Bet jeigu jau mes keliame tą klausimą, tai kalbėkime apie viso ko kainą, taip pat ir apie neįgyvendinimo kainą. Jeigu kalbėsime apie visą ko kainos, tai tada gerai. Bet jeigu kalbame tik apie direktyvos dalies įgyvendinimo kainą, manau, kad tai yra neteisinga ir nepadės pačiai direktyvai. Taigi dėl kainos pritarsiu kolegės Lunačiak užduotam klausimui. Norėčiau, kad e, jį būtų atsakyta. And... Galbūt e, komisijos ir tarybos atstovai norėtų sureaguoti į prelegentų pasisakymus. Jeigu nėra komentarų, dėl iniciatyvos, dėl padėties, dėl blokavimo, dėl valstybių narių elgsenos, ponas Vosant. Dėl ponios e, Lunačiak pasisakymo susijusio su kaina. Du dalykai. Ypač dėl neinvestavimo kainos. Bet aš norėčiau grįžti prie bendradarbiavimo tarp tarybos ir nevyriausybinių organizacijų. Mano kolega buvo agentūros direktorius, mes e, diskutuojame šiais klausimais ir suprantame, kad e, kartais tai, kas svarsto taryba, ne visiškai atitinka pilietinių organizacijų iniciatyvas. Esame girdėję daugybę dalykų, kurie prieštarauja tiems pasiūlymams, kuriuos teikia organizacijos kovojančios už nediskriminavimą neįgalumo pagrindu. E, mes nesakome, kad pilietinė organizacija turi, jos atstovai turi sėdėti kartu prie vieno stalo su tarybos atstovais, bet mes turėtume dalyvauti viešose diskusijose, tokiuose kaip šiandien, kad galėtume aiškiai pristatyti, ką mes galvojame apie direktyvos įgyvendinimą. Dėkoju už antrąjį pastebėjimą, panašu. Taip norėčiau grįžti prie dviejų klausimų. Vieną paminėjo panas pranešėjas. Ar tai neprieštaruoja kitoms normoms? Aš manau, kad reikėtų atlikti platų išsamų tyrimą šiuo, šiuo klausimu. Žinoma, kad tai pažeidžia kitas normas. Pagrindinių teisų konvencija ir kai kuriuos jungtinių tautų neįgalumo konvencijos straipsnius. Norėčiau grįžti prie paskutinio dešimtmečio, kai mes kovojame už rasinę lygybę ir su tuo susijusius įstatymus. Mes kalbėjome apie įrodymų naš, naštos perkelimą. 1997 metais buvo patvirtinta direktyva, kuri ir įtraukia tą principą. Taigi tai, kas tiko, kalbant apie lyčių lygybę, netiko, kalbant apie rasinę lygybę bei asmenis e, kenčiančius nuo kitų diskriminacijos apraiškų, kaip religijos, e, amžiaus ir taip toliau. Taigi mes turime priminti valstybėms narėms, kad jos yra įsipareigojusios jau tuo metu, kai ratifikavo sutartis ir turi jų laikytis. E, kita problema grįžtant prie jūsų, ką tik išsakytos minties yra neįgyvendinimo kaina. Šiaip aš nepasakyčiau, kad teisės aktai žengia atgal. Tiesiog situacija tampa sudėtingesnė. Labai gerai, kai teisės aktai yra geri, bet jeigu aukos nukentėję negali pasinaudoti teisės aktais, tai tuomet jie yra nieko verti. Sunku įgyveninti teisės aktus dėl to, kad teisė yra sudėtinga bet e, galime grįžti prie kainos. Nėra daroma investicijų, aiškinant teisėjams, teisininkams, kaip spręsti diskriminacijos bylas. Kai kuriuose valstybėse narėse diskriminacija net nėra kaip dalykas įtraukiamas į mokymo programą teisėjams, būsimiems teisininkams. E, kitas dalykas, bet nelik e, mažos kompensacijos. Akivaizdu, kad e, būtina daryti investicijas, nes visa tai yra susiję. Teisė dar nėra viskas. Būtina tvirtinti lydimasias priemonės, būtina kalbėti apie politikos priemonės, kad būtų galima pasiekti tai, ko šiuo metu teisės aktai pasiekti negali. Turime dar papildomų pastebėjimų, ponas Dimitrakopolis. Ačiū. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad kainos argumento nereikėtų traukti į diskusijas, kai kalbame apie pagrindinės teisės ir vertybės. Bet jeigu toks klausimas yra iškeliamas ir esama įrodymų skirtingose srityse, 9-ame, 10-ame dešimtmetyje buvo daromi paskaičiavimai dėl žmonių su protinė negalė institucionalizavimą. Kalbu žmonės su protinė negalė arba intelektiniais sutrikimais. Ir kaina tokių veiksmų buvo labai didelė. Reikia kalbėti apie tą kainą kiekybiškai. Ir aišku, diskusijose reikia kelti tokį klausimą, ką mes prarandame, kai žmonės su skirtingais gebėjimais nepasiekia, tarkime, savo tikslų dėl, tarkime, lytinės orientacijos. Ką mes kaip visuomenė prarasime, jeigu tokį žmogų dėl jo negalios arba kitokios lytinės orientacijos diskriminuosime, ką mes prarasime kaip visuomenę. Matau, kad ponas Malinov pakėlė ranką. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą ponui Dimitrakopulius. Jis minėjo skaičių ir tas skaičius kelia tolesnių klausimų. Jūs sakote, kad labai dažnai yra diskriminuojama dėl senyvo amžiaus. Aš tuo tikiu. Bet ar tai nėra klaidinanti informacija? Visi mes senstame. Ir kiekviena grupė asmenų gali būti diskriminuojama. Aš manau, kad mano šalyje labiausiai diskriminuojami yra ne senyvo amžiaus žmonės. Ir tokie tyrimai gali būti klaidinantis šiek tiek. Aš manau, kad būtų klaidinga šį klausimą kelti kaip patį svarbiausią. Taip pat jūsų tyrimuose matomos, tarkime, tendencijos apie dažniausias diskriminacijos formas rytų Europoje, tarkime, vakarų Europoje arba pietų, šiaurės šalyse. Būtų labai įdomu sužinoti tokio pobūdžio informaciją, nes yra valstybių, kurios tikrai netaip seniai pradėjo dėkti antidiskriminacijos nuostatas. Kitas dalykas yra valstybių, ar yra valstybių, kurios turėtų sumažinti dabar taikomas normas ir nuostatas. Iškilo nekarta klausimas šiandien, kas yra prieš tą diskriminaciją bet yra valstybių, kurios taiko kur kas platesnius reikalavimus negu kad numatyta direktyvoje. Turiuomenėje tos valstybės, kurių situacija yra kur kas geresnė. Pirmininkas, ar yra norinčių pasisakyti, e, pakomentuoti pono Malinov nuomonę? Taip, ponė Šapan, e, niekuomet nereikėtų valstybei nužeminti taikomų normų. Reikėtų jas laikyti ir išsaugoti tai tikrai nėra geras argumentas. Tos šalis, kurios prieštarauja direktyvai, gali sakyti, kad mūsų apsaugos lygis yra toks aukštas, kad patvirtinant direktyvą mums reikėtų nusileisti žemyn, bet aš manau, kad taip tikrai nėra. No further comments on the subject. Then... Ar dar bus norinčių pakomentuoti? Jeigu ne, galime perėti prie trečiosios mūsų diskusijų dalis. Taip, taip, aš kaip tik ir klausiu, ar yra dar norinčių pasisakyti. Taip, ponas Dimitrakopolius. Taip, tiesiog norėčiau sureaguoti į paskutinį pasisakymą. Aš, kai kalbame apie amžių, kalbame ne tik apie senus žmonės, bet apie vaikus ir jaunimą taip pat. Kitas dalykas. Amžius yra tokia daugias luoksnė nuostatą. Galime žiūrėti į etninės mažumas. Amžiaus faktorius yra svarbus. Tiek jauni, tiek senyvi žmonės gali dėl to kentėti ir jų sunkumai gali būti skirtingi. Dėl duomenų. Duomenys yra skirtingi. Eurobarometras klausia piliečių, tarkime. Kaip manote, kiek svarbi yra diskriminacija vienu ar kitu pagrindu. Yra daromi ir kiti tyrimai mes, pavyzdžiui, darome tokius. Mes kreipiamės į atitinkamas grupės ir prašome jų pasakoti apie jų diskriminavimo patirtį. Taigi Eurobarometras kreipiasi į bendrąją visuomenę, klausdamas, kas labiausiai nukenčia, o mes savo tyrimuose kreipiamės į žmonės ir suvokime, kad amžius yra labai svarbus faktorius diskriminacijoje. Okay. Dėkui už atsakymą. Dabar galime pereiti prie trečiosios mūsų klausimo dalies. Taigi ši e, mūsų diskusijų dalis skirta nagrinėti kovos su diskriminacija direktyvos poreikį E, taip pat dabar pakalbėsime apie tas kliūtis, kurios yra tos direktyvos įgyvendinimui, taip pat ir kaštus. Ir dėl to kviečiame mūsų kitus prelegentus atvykti čia atsisėsti į prezidiumą. Turime poną Tobijas Mülenzyfen, Europos komisijos lygybės direktorato atstovą. Taip pat kviečiame poną Jozef Devytę, Ekvinet pirmininkas. Ekvinet yra Europos nacionalinių lygybės propagavimo įstaigų tinklas. Taip pat kviečiame ir įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovus. Amžiaus platformos e, atstovė ponė Anne-Sophie Parang negalios NVO atstovė Karlota Bezotsi. E, toliau Tarptautinės gėjų ir lesbiečių asociacijos Europos padalinio atstovą Greg Černetski. Ir taip pat kviečiame Europos tinklo kovai prieš rasizmą atstovą Michael Pivo turime nemažai kalbėtojų, prelegentų. Kiekvienam iš jų skirsime 10 minučių pasisakyti. O mm, nevyriausybinių organizacijų atstovams skiriame pusvalandį išsakyti savo pozicijom. Pradedame mūsų pasisakymus, suteikėme žodį ponui Tobijas Mülenzifen, Europos komisijos lygybės direktorato atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju už suteiktą žodį. Šiandien generalinio direktorato direktorius e, kalbėjo pirmoje mūsų diskusijų dalyje, pristatė daugiau bendrą politinę padėtį O šiandien mes pakalbėsime apie tai, ką konkrečiai nagrinėja atitinkama tarybos darbo grupė, svarstydama šią direktyvą. Ir aš pilnai, aš pabandysiu pristatyti tą situaciją, e, kuri daugiau susijusi su techniniais aspektais. Diskusijos jau vyksta trejus su pusę metų. Turbūt su, žinote, E, pasiūlymo pagrindą, e, kalbama apie diskriminaciją dėl keturių pagrindų - religijos ar tikėjimo, amžiaus negalios arba seksualinės orientacijos. Ir visa tai yra susiję su užimtumo aspektais. Ir direktyva, direktyva turi dvi dalis Pirmiausia, tai yra nediskriminavimo dalis, artima ra rasinės, kovos su rasinė diskriminacija direktyvos nuostatoms. Ir kita dalis, kuri skirta neįgaliųjų asmenų teisų užtikrinimui. Aš savo pristatymę pabandysiu paliesti tuos klausimus, kurie svarstomi tarybos darbo grupėje. Pirmiausia, tai yra direktyvos taikymos rytis. E, trys sritis prieiga prie prekių ir paslaugų, e, nuomos, finansinių paslaugų. Antras rytis yra socialinė apsauga, taip pat apimanti ir sveikatos apsauga. O trečios rytis yra švietimas. Ir čia kai kurios valstybės narės galvoja, kad kai kalbame apie socialinę apsaugą ir švietimą, tai turėtų likti išimtinai tik valstybių narių kompetencijos rytis. Tai yra, kad direktyva turi būti e, skirta tik prieigai prie prekių ir paslaugų. Siūlomi įvairūs sprendimai. E, ir e, aišku, bandoma palikti socialinę apsaugą ir švietimą, bet norime pasakyti, kad prieiga prie socialinės apsaugos ir švietimo turėtų būti taip pat nediskriminacinė. Kitas su taikymos rytimi susijęs aspektas yra, kokios prekes ir paslaugos turėtų pateikti, patekti į direktyvos taikymos rytį. Nes buvo teigiama, kad tai turėtų būti taikoma individams, kurie vykdo profesinę ar komercinę veiklą, bet dabar manoma, kad tai nėra svarbus pagrindas. Direktyva turėtų nesikirsti su asmeniniu uh, ir šeimos gyvenimu. O kalbant apie prekes ir paslaugas, direktyva nebus taikoma, jei tos prekes ir paslaugos nėra viešos, tai yra jei savo asmeninį automobilį parduodate draugams, e, tai yra jei neinama į rinką, tai e, ta direktyva tam nebus taikoma. Bet jei įdedate skelbimą į internetą arba į laikraštį, tai tai jau laikoma mm, visuomeniai e, prieinamomis prekiamis ir paslaugomis ir direktyva bus taikoma. Jei nuomojate kambarį savo būte arba jei pas jūs gyvena studentas, tai tai patenka į asmenį ir šeimos gyvenimo sritį ir tokiems dalykams ši direktyva nebus taikoma. Kitas klausimas yra diskriminacija dėl amžiaus. Žinote, kad yra labai daug aspektų - sveikata, socialinė apsauga, švietimas. Daugelis dalykų yra susijęs su amžiumi, kai galite gauti tam, tikrą, e, e, tam tikras lengvatas priklausomai nuo amžiaus. Valstybės narės teigia, kad tai yra susijęs su valstybių narių socialiniais įstatymais ir užimtumo uh, E, teisės aktai taip pat glaudžiai siejasi su diskriminacija dėl amžiaus. Kai kalbame apie vienodo požiūrio direktyvą, tai ten yra išimtis taip pat dėl amžiaus, kad skirtingą požiūrį dėl amžiaus galima pateisinti, jei tai yra e, objektivu ir reikalinga. Taigi gali būti numatyti tam tikri amžiaus apribojimai, bet tas numatymas turi būti proporcingas. E, taryboje vyksta diskusijos, kaip e, spręsti svarbiausias su tuo susijusias problemas, su diskriminacija dėl amžiaus susijusias problemas. Tai yra priimti nuostatas, kad tam tikros amžiaus ribos gali būti įstatymiškai reglamentuotos arba e, norima, kad tam tikrų amžiaus grupėm, kai kurios nuostatos, kai kalbame apie socialinę apsaugą, švietimą ir sveikatos sritį, nebūtų taikomos. Kitas sritis yra e, draudimo sritis. E, Tai e, diskusijos vyksta labai aktyvios šioje srityje. Yra numatytos išimtis e, teisės aktuose dėl amžiaus ir neįgalumo. Jei neįgalaus asmens amžius yra rizikos faktorius draudimo srityje. bet kai kurios valstybės narės išreiškė susirūpinimą, kad tokią išimti irgi galima bus apskūsti teisme. Ir jos nori, kad būtų mm, užtikrintas didesnis teisinis aiškumas. O, pavyzdžiui, kai kalbame apie tam tikras draudimo rušis, pavyzdžiui, gyvybės draudimą, jis neįmanomas, jei neatsižvelgiama į amžių ir dėl to valstybės, kai kurios valstybės nori, kad finansinės paslaugos nepatektų į šios direktyvos taikymo sritį. Bet bent jau kol kas e, stengiamasi sustiprinti formuluotės, padaryti jas daug aiškesnės, kad neliktų jokių teisinė prasme neiškių nuostatų. Kitas klausimas yra apskritai, kas yra diskriminacija. kol kas dar nesvarstėme tiesioginio ir netiesioginio diskriminavimo apibriešties. Tai ko gero nekels daug problemų, bet daugiau problemų kels priekabiavimas. Tai yra tam tikra diskriminavimo rūšis ir nėra e, sutarimo dėl to priekabiavimo apibrėžimo, tikslaus apibrėžimo, nes manoma, kad vienkartinis priekabiavimas nėra priekabiavimas, bet yra nuomonės, kurios teigia, kad ir vienkartinis priekabiavimas yra priekabiavimas. Kitas aspektas, kalbant apie diskriminaciją, tai yra diskriminavimas asociacijos pagrindu. Europos parlamentas Botenveg mm, ataskaitoje pasiūlė pakeitimų dėl šios nuostatos ir kaip apibriežti diskriminavime asociacijos pagrindų bijomasi, kad apibrieštis gausis per daug plati. Dar vienas dalykas, kurį svarsto tarybos darbo grupė, tai yra neįgaliųjų asmenų teisės, e, sąlygų sudarimas ir galimybė prieiti prie reikiamų dalykų. Sąlygų sudarimas tai yra nuspėjimas, kokios e, kliūtis, e, sąlygų sudarimas tai yra pašalinti tas kliūtis, kurios e, neleidžia neįgaliam asmeniui gauti paslaugas ar prekes. Valstybės narės išreiškia susirūpinimą, kad šios rytis irgi nėra pakankamai aiškiai apibrieštos. Ir dabar svarstoma apie tai, mm, kai kalbame apie tinkamų sąlygų sudarimą. Uh, ką reikia minimaliai garantuoti, kokias tas sąlygas reikia sudaryti. Čia turime galvoje neįgalus judėjimo prasme asmenys, pavyzdžiui, aklieji ir taip toliau. Ir norima, kad tos uh, pareigos, kurios taip pat kyla iš jungtinių tautų konvencijos uh, dėl neįgaliųjų asmenų teisų įgyvendinimo, būtų vienodos įvairiose valstybėse narėse. Kalbant apie mm, įgyvendinimo laikotarpį, tai siūloma siūlyti ilgesnį direktyvos įgyvendinimo laikotarpį, ypač kai reikia rekonstruoti mm, viešuosius pastatus. Toliau, kalbant apie mm, būsto aspektus, ar kiekvienas būstas turi būti pritaikytas neįgaliesiems. E, toliau mm, kalbama apie reikalavimų įgyvendinimo ribą. E, čia turima galvoje, kaip sąlygų, pavyzdžiui, sudarimas būtų nepakeliama našta. Ir čia taip pat diskutuojama, kokie elementai e, leistų įvertinti, ar ta našta yra pakeliama ar ne. E, kai kurios valstybės narės sakys, kad negalima užtikrinti visais atvejais pakankamą teisinę iškumą, bet iš kitos pusės pagrindų direktyva galbūt ir neįmanoma, šią direktyvą ir neįmanoma visais atvejais tinkamo teisinio iškumo garantuoti. Ši direktyva taip pat siejasi su kitais teisės aktais, pavyzdžiui, pozityvių veiksmų, įrodymų naštos, viktimizacijos ir vienodo požiūrio. Tokia būtų mano įžanga, kad e, jūs geriau suprastumėt, kokios diskusijos dabar vyksta taryboje. Analystė. Ačiū. Dabar išklausysime antro kalbėtojo, tai yra Joseph Devitė, Equinek atstovo. Jums žodis ateinančiams 10 minučių. Žodis jums. Ačiū. Aš pasiruošiau tik tais kelias skaidrės e, savo pristatymo, jas rodysiu ekrane, kad galėtumėte lengviau sekti mano pristatymą. Diskriminacija man neveikia, o poniai Chopin veikia. Gal čia amžiaus pagrindų. Na, dabar diskriminacijos nebėra, viskas puikiai veikia. Ačiū. Ekunet yra lygybės organizacijų ES tinklas, leidžiantis šioms organizacijoms pilnai įgyvendinti savo potencialą valstybių narių lygmenyje mesgant tinklus ES lygmenyje. Taigi, Ekunet misija yra labai paprasta. Jūs visi žinote apie lygybės institucijas, kadangi rasės ir lyties direktyvoje pateikta lygybės e, organizacijų apibrieštis ir jos yra privalomos e, valstybėse narėse, kad teiktų pagalbą diskriminacijos aukoms, kad atliktų nepriklausomą diskriminacijos atvejų tyrimą, teiktų rekomendacijas ir keistus informaciją su ES institucijomis. Mes taip pat e, keliame e, gyventojų informavimo lygį, skatiname e, lygybę ir taip toliau. Kaip jau minėjau, Equinet yra tinklas, jis buvo įkurtas pradedant 2003 metais, oficialiai įkurtas 2007-aisiais, turime 27 narius, 37 įvairias lygybės institucijas visose valstybėse narėse. Dirbame aišku, rasės ir lyties direktyvos pagrindų, tačiau nepamirškime, kad daugelis iš mūsų taip pat dirbame ir pagal kitas direktyvas 2078 direktyvą, būtent apie kurią ir kalbame šiandieną. Lygybės institucijų yra labai įvairių. Nepamirškime, kad jos skiriasi pagal savo įgaliojimus, patirtį, struktūrą ir taip toliau. Tačiau tai yra labai gerai, nes e, būdami tinkle viename mes galime keistis vieni su kitais informacija, tobulėti ir taip toliau. Dabar norėčiau pateikti kelis skaičius, galbūt juos ne, ne, nelabai gerai iš, išvelgsite. Pasakysiu, kad 30 keturios institucijos yra, 32 specializuojasi lyties e, klausimais, 31 religijos ir tikėjimo, 30 amžiaus, 30 seksualinės orientacijos ir 29 e, neįgalumo. Taigi apriepiamos tikrai beveik visos diskriminacijos priežastis, pagrindai. Kokiegi yra lygybės institucijų vertė, diskutuojant apie šią horizontalę direktyvą? Pirmą norėčiau pastebėti, kad mes jau paskelbėme 2008 nuomonę, kuri vadinasi už darbo rinkos ribų. Ir kaip jau minėjau, ir kaip ponė Šopan minėjo, daug valstybių narių turi teisės aktus reglamentuojančių diskriminaciją darbo rinkoje. Pavyzdžiui, Belgijos e, institucija, kurios direktorius aš esu, taip pat specializuojasi prekių ir paslaugų mm, klausimais. Daug nacionalinių teisės aktų eina dar toliau ir galime pademonstruoti, kaip svarbu apriepti visas, visus diskriminacijos pagrindus ir sritis. Turime tam tikrų įrodymų, kad vyksta diskriminacija prekių ir paslaugų srityje. Ką tik buvo minėta, kad taip pat mūsų viena iš pareigų informuoti teisėjus apie tokių bylų ir atvejų eigą. Aišku, šie teisės aktai bent jau Belgijoje tik 2003-aisiais priimti, taigi kartais e, teisėjai ne visą laiką yra susipažinę su visais egzistuojančiais teisės aktais. Jeigu pažvelgsime iš vienos pusės į užimtumą, iš kitos e, į prekes ir paslaugas, 2011-aisiais Belgijoje buvo daugiau diskriminacijos atvejų prekių ir paslaugų srityje negu užimtumo srityje. Tai yra pirmieji metai, kai yra tokia situacija. Mes Kaip Equinet taip pat sprendžiame diskriminaciją ir dėl amžiaus. Sofija apie tai pagalbės daugiau. Atsižvelgiant, kad e, ateina aktyvaus senėjimo metai Europoje, paskelbėme apie tai atitinkamą ataskaitą. Iš mūsų patirties žinau, kad kai norime rasti darbą, reikia prieigos prie prekių ir paslaugų. Kaip pakliūti į viešai transportą, kaip išsikviesti taksi. Vienas, viena Belgijos, vienas Belgijos televizijos kanalas parengė laidą apie tai, kaip išsikviesti taksi ir paaiškėjo, kad neįgalų žmonės Belgijoje turi sunkumų išsikviesti taksi, o tai yra visiškai neprimtina situacija. Taigi, jeigu norite uždirbti uh, užsidirbti atlyginimą, turite turėti prieigą prie prekių ir paslaugų, kitai, kitai, o kita vertus, jeigu norite išleisti tos uždirbtus pinigus, taip pat turite turėti prieigą prie prekių ir paslaugų. Labai keista, kai kas, kažkas uždirbantis atlyginimą negali įsigyti būsto dėl diskriminacijos. Jūs esate laimingi Jūs čia išeinate, iš čia išeinate pusę pirmos ir einate pietų ir jums nieks neatsako dėl to, kad esate homoseksualus, neįgalus, per senas, per jaunas ir dėl kitų kokių nors priežasčių. Nes pagal Belgijos teisės aktus ne tik rasės ar lyties pagrindų esate ginamas ir restoranas negali atsisakyti jums pateikti pietus, bet ir dėl kitų pagrindų. Tačiau ne visur Europoje taip yra. man labai sudėtinga paaiškinti, kodėl susiklostė tokia situacija, kad žmonėms gali būti atsakyta tik dėl jų amžiaus ar neįgalumo ir jie nebūna įleisti į restoraną papietauti. Tai neįmanoma paaiškinti. Ir Iš kitos pusės lygybės institucijos dažnai džiaugiasi, pavyzdžiui, Belgijoje, kad šioje šalyje žmonės negali būti diskriminuojami nei dėl lyties, nei dėl rasės, nei dėl ko kito. Būtų labai sudėtinga, jeigu lygybės teisės ginanti institucija turėtų aiškinti, kodėl ne visi žmonės vienodai gali prieiti prie visų prekių ir paslaugų. Jau daug kartų girdėjome raginimą paaiškinti. Koks yra paaiškinimas, kad šis paaiškinimas nėra pateiktas Europos antidiskriminacija direktyvoje. Mes teikiame paramą diskriminacijos aukoms, taip pat ir prekių ir paslaugų srityje. Mes randame konkrečius sprendimus. Žmonės kartais tokie įsibaiminę, kasgi atsitiks, jeigu įsigalios ta direktyva. Tada mūsų užplūs milijonai skundų, bet taip nebus. Didžioji dauguma žmonių, kurie susiduria su diskriminacija, yra labai logiški. Jie tiesiog nori, kad būtų padėta jiems išspręsti jų problemą. Jie nori suprasti, nori dėrėtis. Ir bilinėjimo atvejų skaičius iš tikrųjų yra labai mažas, kadangi žmonės nenori bilinėtis, jie nori, kad būtų išspręsta jų problema. Tačiau, kai pagal įstatymus sprendimo nerandama, aišku, galima ir bilinėtis, niekas to nedraudžia. Tačiau žmonės juk nėra, nėra bepročiai. Uh, Yra e, taip pat ir konvencija dėl neįgaliųjų teisių. Kaipgi paaiškinti, kad esant tokiai konvencijai neturime direktyvos dėl nediskriminavimo prekių ir paslaugų srityje ES. Man atrodo, kad būtų puiku, jeigu Europoje galėtume padiskutuoti, kaip Europa įgyvendins šią konvenciją. Man atrodo, kad ta mintis tikrai būtų puikia. pagri diskriminacijos pagrindų ir taip pat apsaugos hierarchija yra e, labai sudėtinga. Tai taip pat atspindi ir lais ir judėjimo laisvės problemas. Pavyzdžiui, nuvykstate į kitą šalį ir ten jūs atsisako pamaitinti, nes e, randa kažkokių priežasčių diskriminacijai dėl jų seksualinės orientacijos, religijos ar kitų priežasčių. Ir galiausiai kalbėjome apie kaštus diskriminavimo kaštus arba direktyvos kaštus. Buvo atlikta daug tyrimų, kurie parodė, kokia yra diskriminacijos kaina. To nedėlėtų pamiršti. Diskriminavimo kaina, ir čia grįšiu prie anksčiau paminėto e, pastebėjimo, jeigu nebus prieigos prie prekių ir paslaugų negali būti prieigos ir prie užimtumo. Taigi diskriminavimo kaštai tikrai yra dideli. Belgijoje buvo keletas atvejų, kai žmonės negalėjo rasti padaraus būsto, prieiti prie prekių ir paslaugų, o tai trikdo jų užimtumui, trikdo jų užimtumą. Ačiū. Thank you. Thank you, Mr. Davite. Ačiū Jums, ponė Davite. Dabar suteiksime žodį nevyriausybinio organizacijų atstovams. Pradėsime nuo Age platformos. Pone Anne-Sophie Paront. Prašom. Thank you very much and uh, don't take this as a sign that age discrimination. Ačiū Jums. Nesupraskite to taip, kad diskriminacija amžiaus pagrindų yra svarbesnė už kitas diskriminacijos formas. Iš tiesų, e, darbas šią linkmę buvo pradėtas labai rimtai pirmininkaujant Lenkijai ir jisai tęsiamas pirmininkaujant Danijai. Taigi dar kartą galiu pasakyti, kad e, diskriminacija amžiaus pagrindų nėra svarbesnė, ji negali atsidurti hierarchijos viršūnėje. Tiesiog šis klausimas anksčiau nebuvo keliamas, jis atsirado kartu su užimtumo direktyva, keliant klausimą dėl diskriminacijos amžiaus pagrindų darbo vietoje ir buvo suvokta, kad toks reiškinys egzistuoja. Ir amžius, amžiaus klausimas iškyla įvairiose lygiuose dėl prekių ir paslaugų, dėl socialinės apsaugos, dėl švietimo, pagalbos ir taip toliau. Ir mes nesakome, kad reikia panaikinti amžiaus ribas. Mūsų visuomenės yra uh, organizuojamos e, pagal atitinkamas taisyklės ir tai yra gerai. Tačiau iš patirties ir savo narių nuomonės iš mūsų ir kitų ekspertų atlikto darbo mes žinome, kad kartais amžius yra pasitelkiamas išnaudojimo tikslais. Kodėlgi ši direktyva yra labai svarbi ir būtina? Mes gyvename demografinio senėjimo sąlygomis. Visi puikiai tą žinome. Taip pat jaučiame, kad kuo greičiau mes senėjame, tuo mažiau mūsų visuomenė yra prisitaikiusi prie demografinio senėjimo. Ir tai yra problema. Yra amžiaus ribos, kurios yra netekusios jokios prasmės. Galbūt praeitie jos buvo prasmingos ir būtinos, bet dabar nebe. Šis teisės aktas yra būtinas, galima pasitelkti valstybių narių pavyzdžius, tų valstybių narių, kurios yra perkelusios užimtumo direktyvos nuostatas ir pažengusios dar toliau. Į amžių reikia žiūrėti kitaip, negu kad buvo žiūrima iki šiol. Eurobarometro tyrimai yra klausima žmonių E, dėl ko jie kenčia dažniausiai. Ir amžius čia figuruoja gan dažnai. Žmonės tikrai patys nesukuria tokių dalykų. Keletas pavyzdžių. Užimtume, užimtumo srityje diskriminacija amžiaus pagrindų yra svarbi tiek jauniems, tiek ir senyvo amžiaus žmonėms. Pažiūrėkime į įdarbinimo lygį šiuose dviejose grupėse ir suprasime, kokiagi problema kamuoja abi grupės tačiau ir jie amžius kelia sunkumų. Norėčiau paminėti konkretų siūlomos direktyvos straipsnį, tai yra galimybė pasinaudoti finansinėmis paslaugomis ir socialinėmis paslaugomis. Mums tokios paslaugos yra būtinos, kad galėtume egzistuoti, mums yra reikalingas draudimas, bent jau, kad galėtume keliauti. Taigi yra dvi finansinių produktų kategorijos, kurios kelia problemų. Kai kurie draudimo produktai yra numatę amžiaus ribas, tarkime, kelionių draudimas Europos Sąjungoje. Senyvo amžiaus žmonėms, aišku, gali dažniau prireikti skubios medicinės pagalbos keliaujant. Tačiau tai nėra pagrista priežastis ES. Mes koordinuojame savo sveikatos apsaugos sistemas, kai prireikia medicinės pagalbos kitoje šalyje kelionės metu. Tokia pagalba yra užtikrinama ir tokias išlaidas padengia socialinės apsaugos sistema. Taigi toks pasiteisinimas nėra priimtinas ir reikėtų tą drausti. tiek jauni, tiek seni žmonės turi turėti galimybę judėti Europos Sąjungoje. Deja, šiuo metu taip nėra. Yra labai daug priežasčių, e, pavyzdžių. Tarkime, Ispanijoje, kai daugiau tau negu 65 metai, tai yra šiokių tokių apribojimų, kitose šalise amžiaus riba yra aukštesnė kai amžius yra didesnis negu 65, kiek yra papildomų apribojimų arba didesni kaštai ir taip toliau. Kitose valstybėse tokia amžiaus riba yra 60 ir daugiau metų. Tarkime, jūs kaip Europos parlamento narys turbūt galite keliauti ir jums yra taikomos specialios sąlygos. Tačiau yra asmenų, kurie negali atvykti į mūsų organizacijos susitikimus dėl amžiaus apribojimų ir su tuo susijusių dalykų. Draudimo ir bankininkystės paslaugos bei produktai. Žinoma, jeigu norite įsigyti gyvybės draudimą, kai jums 98 metai, tai rizika, e, jūsų rizika yra kur kas aukštesnė negu to asmens, kuris, kuriam 25 metai jūs galite norėti įsigyti papildomą draudimą. Žinoma, kad vyresniems žmonėms reikia daugiau sveikatos apsaugos paslaugų negu kad jaunesniems. Tačiau tai yra ne draudėjų problema, bet politikos formuotojų problema. ES vis dažniau pasikliaunama asmeninė papildoma draudimo sistema. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, kaip Prancūzijoje žmonės turi mokėti didžiulės sumas už savo draudimą ir jie tiesiog nebegali mokėti tokių įmokų. Ar tokios visuomenės mes norime? Tai yra klausimas, į kurį turi atsakyti politikos formuotojai. Tai ne draudėjų problema. Žinoma, kad draudėjams nepatinka rizika ir jie neketina drausti didesnės rizikos negu kad gali. Taigi tai yra vienas svarbus klausimas, kurį reikia pabrėžti. Galiausiai kaštų klausimas, kuris yra susijęs su apgyvendinimu. Kaip žinia, mūsų visuomenė vystosi, mes turime remti aktyvų senėjimą, suteikti galimybės senyviems žmonėms dirbti kaip galima ilgiau Mes šiuo metu neleidžiame negalę turintiems žmonėms dirbti ir sakome, kad jie mums pernelyg daug kainuoja. Norėčiau pasitelkti kai kurių valstybių narių pavyzdžius, tų, kurios yra investavusios į aplinką tokių asmenų Švedija, Danija. Kai kalbame apie nedarbą, dažniausiai darbo neturi moteris, nes jos turi palikti darbo rinką, kad galėtų rūpintis savo giminaičiais. Taip pat nedarbo lygis yra aukštas tarp jaunų žmonių. Todėl mes pritarėme tam prieinamumo aktui, kuris buvo pasiūlytas ir tam, kad reikėtų kalbėti apie aplinką, kuri galėtų mums visiems labiau padėti. Šie klausimai yra svarbus ir mes tikimės, kad jie padės kai kurioms valstybėms pamiršti tą pasipriešinimą direktyvai. Kalbant apie investicijas į integracinę aplinką, tokios investicijos tikrai atsipirks. Valstybės narės susiduria su finansiniais sunkumais. Žinoma, kad reikia veikti atitinkamai pagal prioritetus. Pavyzdžiui, Švedija per pastarosius dešimt metų stipriai e, sumažino paramą žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. E, taip atsitiko dėl to, kad pati aplinka tapo labiau padedanti tiems asmenims. Ačiū. Let's hear now from Disability EDF. Mrs. Carlota. Dėkui, toliau suteiksime žodį Karlotai Bezoci. Jis pakalbės apie diskriminavimą dėl negalios, neįgaliųjų diskriminavimą. Aš atstovauju Europos neįgaliųjų asmenų forumui. Šio forumo darbe e, dalyvauja visų valstybių narių žmonės. Mes pradėjome savo veiklą 96 metais ir diskriminavimui skiriame didžiausią dėmesį savo darbe. Mūsų forumas vadinasi EDF ir pagrindinis e, mūsų siekis buvo, kad šis pagrindas diskriminavimo dėl negalios pagrindas būtų įtrauktas į Amsterdamo sutartinės. Labai dažnai į negalę buvo žiūrima daugiau kaip į socialinės apsaugos, o ne diskriminacijos aspektą. Ir jau šiandien buvo kalbama apie tai, kokios problemos kyla įgyvendinant e, kovos su diskriminavimu, kovos su neįgaliųjų diskriminavimu teisės aktus. Kaip ir kitos nevyriausybinės organizacijos, Mes džiaugiamės, kad yra užimtumo teisės aktai, kurie skirti kovai su diskriminavimu e, užimtumo srityje, tame tarpe ir neįgaliųjų, kovai su neįgaliųjų diskriminavimu, bet aišku, nesidžiaugiame, kad e, viskas apsiribojama tik tai užimtumo srityje. Ir e, vykdėme mm, kampanijas, mums pavyko surinkti milijoną parašų, kad būtų teisės aktai, kurie reglamentuotų diskri... kovą su diskriminavimu ne tik užimtumo srityje. Ir kai pavyko tą padaryti, džiaugiamės, kad yra mm, geras pagrindas judėti tolin. Bet iš kitos pusės buvo nus, buvome nusivylę kai kuriais aspektais. Jie jau buvo paminėti šiandien per ankstesnės diskusijas. Tai yra e, buvo paminėti, paminėtos problemos e, finansinių paslaugų ir draudimo paslaugų srityje. Čia nuostatos yra silpnesnės negu lyčių lygybės direktyvoje, taip pat švietimo aspektai, sudarant galimybę. Uh, gauti švietimą neįgaliems asmenims. E, tai yra prieiga ne tik prie švietimo, bet ir prie specialaus švietimo. Ir taip pat kai kurios problemos susiję, dėl, e, susiję su prieiga ir dėl atsisakymo sudaryti tinkamas sąlygas. Taigi dar yra daug galimybių gerinti komisijos pateiktą pasiūlymą. Diskusijos taryboje vyksta, o mes, aišku, e, svajojame apie tokius teisės aktus, kuriuose būtų atsižvelgta į visus šios aspektus. Ir tai yra ne tik svajonė, tai yra būtinybė nes kai kalbame apie neįgalius asmenis, labai dažnai visuomenė jų net nepastebi. Yra jungtinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų asmenų teisių. Ši konvencija yra ir politinis e, proceso variklis, nes ją ratifikavę valstybės narės įsipareigoja įgyvendinti nemažai šios konvencijos nuostatų ir nediskriminacija ir prieiga yra vieni iš konvencijos pagrindinių principų. Taip pat yra atskiras e, nediskriminavimui skirtas straipsnis, kuris susijęs su e, tinkamų sąlygų sudarinimu, sudarimu. Ir čia jau išeinama į platesnę sritį lyginant su užimtumo direktyva. Kalbant apie ES valstybės narės, kai kurios iš jų jau turi teisės aktus šioje srityje, bet e, kai kurios dar neturi išsamių teisės aktų, visapimančių teisės aktų, taip pat ir e, e tų teisės aktų, kurie atsižvelgtų ir į šį aspektą. Tai yra, kad e, teisės užtikrinamos nevienodai visose ES valstybėse narėse. Nors yra rimtas ES politinis įsipareigojimas, nes ES e, pasirašė šią konvenciją ir 20 iš 27 ES valstybių narių šią Junktinių tautų konvenciją dėl neįgalių asmenų teisių ratifikavo bet nors yra tas politinis įsipareigojimas, labai dažnai minimi kaštai, kiek galėtų kainuoti e, tokių nuostatų įgyvendinimas, kai kalbame apie neįgaliųjų asmenų teisų užtikrinimą. Ir keista, kad tokios šalis kaip Vokietija, kurios tikrai nėra neturtingos, išsako labai nemažai abejonių dėl būtinumo tokias nuostatas įgyvendinti. Yra ir teisės aktų neįgyvendinimo kaštai. Pavyzdžiui, jei yra jaučiamas, jaučiama diskriminacija, tai e, reikia pagalvoti ir apie tai, kad jei negalima žmonėm, jei nesudarome neįgalėm sudaryti sąlygų dirbti, tai ko gero tai kainuoja brangiau negu kad jų sudarimas jiems sąlygau dirbti. Buvo minima e, prieiga prie teisų ir paslaugų. Šis teisės aktas jau galioja dešimt metų ir netrodo, kad kilo kažkokių labai didelių problemų smulkiam ir vidutiniam verslui sudarant tinkamas sąlygas užimtumo srityje. Įmonės tikrai nesubankrutavo ir toliau veikia. Kitas labai svarbus aspektas, kuris dabar svarstomas taryboje, yra sąlygų prieigos sudarimas, tai yra numatant, kokia prieiga bus reikalinga ir tinkamų sąlygų sudarimas. Čia šiek tiek yra sumaišties ir būtų labai gerai, jei būtų mm, aiškiai suprantama, ką tai apima. E, tai yra, kai sudarome prieigos galimybę numatant, numatydami, e, kokia ta prieiga gali būti reikalinga ir kai sudaromos tinkamos sąlygos. Šis aspektas kartais siejamas su e, nepamatuotai didelė našta. Aš manau, kad čia ko gero daugiausiai yra politinio pobūdžio problemos norėčiau grįžti prie to, ką paminėjo socialinės platformos atstovė. E, tai yra, kad diskusijos turėtų tęstis techninių lygmenių, bet taip pat, kad e, ir ekspertai, nevyriausybinio organizacijų specialistai galėtų dalyvauti šiuose diskusijose. Būtų labai gerai, kad būtų galima surenkti atviras diskusijas su atitinkama tarybos darbo grupe pavyzdžiui, dėl finansinių draudimo paslaugų, tai apima mm, ir švietimo, ir prieigos, ir kitus direktyvos aspektus ir nuplėšti tą mistifikavimo šydą mm, nuo tų dalykų, kurie dabar svarstomi taryboje. Toks būtų mūsų praktinis pasiūlymas. O tokie klausimai, e, kaip šiandien, ar kitos parlamento iniciatyvos taip pat galėtų prisidėti prie aktyvesnių diskusijų skatinimo ir pastumėtų žengti į priekį, susitariant dėl tokios direktyvos. Kai kurios besivyštančios šalis Mm, deda labai daug pastangų siekdamos įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją dėl neįgalių asmenų teisių. Ir kai matome ES trypčiojimą vietoje šioje srityje, tai iš tiesų tai yra gėda. Gėda, kad ES kritikuoja kitas valstybės dėl nepakankamos pagarbos žmogaus teisėm, jei pati kartais e, trypčioje vietoje ir neprisima tinkamų įsipareigojimų. Ačiū, dabar išklausykime kito atstovo, kuris kalbės apie, apie diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos Greg Černetski atstovaujantis ilgą Europos padalinį. Ilga tai yra tarptautinė e, e, lesbiečių, gėjų, transeksualų ir kitų asociacija. Jeigu iki dienos pabaigos įsiminsite tą pavadinimą, tai būsiu jums dėkingas. Aš esu ilga Europos e, tai valdybos narys ir kalbėsiu šiek tiek iš kitos perspektyvos negu kad mano kolegos, kadangi mano galva pasipriešinimas šiai direktyvai galbūt yra nušviestas kiek kitaip, kalbant apie seksualinę orientaciją. Tas pavyzdys, kurį pateikė ponia Lunačiak, man buvo labai įdomus, kadangi Vokietija iš tikrųjų yra viena iš tų valstybių narių, kuri uh, kuri mums sukelia nemažai problemų, bandant patvirtinti šią direktyvą. Taip, mes e, išklausėme apie neįgalumo aspektą kalbėtojų, kurie kalbėjo taip pat. E, aš tikėčiausi, kad tas žmogus, kurį minėjo ponė Lunačiak, būdamas atviras gėjus, e, būtų turėjęs labai stengtis, kad šie dalykai uh, būtų patvirtinti. Tačiau, man atrodo, svarbiausia visiems veikti kartu, kad susivienytų įvairiausios diskriminuojamųjų grupės ir kategorijos. Ir iš tikrųjų, manau, kad mes suprantame vieni kitų problemas. Ir tai yra bendras frontas mums visiems. Jis neturėtų skaldyti, o vienyti diskriminuojamas grupės. Žvelgdamas ES teisės aktus, e, skirtus žmonėms ginti nuo diskriminacijos, pastebiu, kad užimtumo srityje yra nemažai valstybių narių, kurios e, negina e, lesbiečių, gėjų ir biseksia, biseksualų. Nuo pat Kipro iki Estijos, nuo Lenkijos iki Portugalijos yra tokia situacija. Tai reiškia be abejo, kad mūsų bendruomenė yra pažeidžiama patyčios vykdomos mokyklose, daktarai atsisako teikti sveikatos priežiūros paslaugas, neįleidžiami mes į restoranus, negalime išsinuomoti su partneriais viešbučio kambarių socialinių išmokų negauname, taip pat pensijų negauname. Ir aš čia atstovauju dvi pozicijas, todėl kad esu ir nacionalinis Lenkijos LGB narys, kuri vykdo kampaniją prieš homofobiją. Taigi galbūt ga, galėčiau pasidalinti per pastarąjį dešimtmetį sukauptą patirtimi, papasakodamas, kaip ta diskriminacija atrodo realybėje. Dažnai susilaukiu argumentų iš Lenkijos valdžios institucijų, manau, kad daug aktyvistų susilaukia tokio argumento, būtent, kad valdžios institucijų nepasiekia bylos, konkretus atvejai, diskriminacijos aukos nesikreipia į juos, nepasako, kas iš tikrųjų vyksta. Aš iš patirties galiu pasakyti, kad, sakykime, jaunam gėjui ar lesbietei Lenkijoje patiriama diskriminacija yra normalus dalykas. Jie išmoko tai išgyventi, su tuo susitaikė. Laikomasi išgyvenimo, išlikimo strategijos, tiesiog išmokstama su tuo susidoroti. Papasakosiu apie du atvejus kurie pasiekė mano organizaciją jauna moteris, kurios vardas Veronika, nesijautė komfortabiliai savo šeimoje kaime. Ji, jos tėvai ragino ją studijuoti, pažadėjo apmokėti būto nuomą Varšuvoje. Ji, mm, suda, ji susirado draugę merginą. Ir ji žinojo, kas atsitiks. Galiausiai, kaip ir labai dažnai, ji nebegalėjo slėpti tėvai pasakė, puiku, ačiū, dabar nebemokėsime už tavo būtą, tvarkykis pati. Taigi 19 metė mergina Varšuvoje su savo drauge turėjo kažkaip suktis, pirmiausia, rasti būtą. Ji studentė neturi daug pinigų. Taigi bandė susirasti būtą ir būto nuomotojai anksčiau ir vėliau išsiaiškina, kad ta kita mergina nėra giminaitė ar draugė, bet e, partnerė, nes ji anksčiau ir vėliau apie tai pasako ir tie nuomotojai tada e, atsisako toliau nuomoti tą būtą. Aišku, ji galėtų kreiptis į valdžios institucijas ir papasakoti savo atvejį, tačiau ji jau yra diskriminacijos auka ir jos šeima jos nepalaiko. Ji neturi finansinių priemonių e, pradėti ilgą bilinėjimąsi, taigi laimė ji atkreipėsi pas mus, mes jai padėjome, bet iki savaitės pabaigos ji turi surasti kambarį, kur gyvens Ir jos prioritetas nėra kreiptis į valdžios institucijas, bet jos prioritetas yra susirasti, kur gyventi. Tai vienas pavyzdys, kuris dėja nėra užregistruotas kaip diskriminacija. Kita grupė, kuri patiria daugybinę diskriminaciją, tai yra jauni LGB piliečiai. Pavyzdžiui, patyčios mokykloje yra labai skaudžios. Labai skaudu klausytis tokių atvejų pasiekiančių mūsų organizaciją. Turime Kubo atvejį. Jis yra 17 metis, savanoris dirbantis šioje organizacijoje, lieknas blondinas, kuris e, lanko profesinę mokyklą, mokosi būti vyrėjų ir jiems buvo e, duota užduotis sudaryti biudžetą ne, normalios, še, normalios šeimos biudžetą, kadangi Kuba e, sudarė biudžetą, kurioje yra dvi motinos ir dukra. Mokytoja pasakė, kad nevertins šio darbo. Jis su jie kalbėjosi, ji prarado kantrybę, paskelbė apie tą darbą prieš visą klasę, pasakė, kad šis mokinys čia protingesnis už visus, dvi mamos ir, vai, ir viena dukra nėra normali šeima, ar ne, visi tam pritarė. Ir todėl tas kubas susilaukė papildomų patyčių. Jis nuėjo pas direktorių, o direktorius pasakė, bet čia nėra jokių patyčių šioje mokykloje niekas e, nebuvo sumuštas, niekas nebuvo panardintas į klozetą. Man atrodo, tas direktorius prisižiūrėjo per daug amerikietiškų filmų apie mokyklą. E, mokyklos socialinis darbuotojas pak, pa, pasiūlė jam išmokyti jį, kaip geriau atsilaikyti prieš patyčias. O studentų teisų atstovas mokykloje pasakė, kad pats kaltas, kam čia parašiai tokį darbą. Nekalbėk per daug apie tai, kad įsigėjus. Taigi, Kuba ir Veronika gali kreiptis į mūsų organizaciją, gali kreiptis į žiniasklaidą ir viską padaryti, bet jie yra du paaugliai, kurie turi susidoroti su tokiomis problemomis. Lenkija ilgą laiką buvo labai homofobiška šalis. Prieš kelis metus buvo ypač tamsus laikotarpis, aš vykau į daugelį klausimų Briuselėje ir visą laiką buvo minima Lenkija ir Ispanija. Ir aš visą laiką aiškinau, kokia yra situacija pas mus. Mes užsiemėme labai aktyvių lobizmų ir Lenkijoje vienas iš prioritetų mūsų buvo susivienyti į koaliciją su kitomis lygybės organizacijomis ir pradėti kovoti už antidiskriminacinį įstatymą. Mes, aišku, neturėjome ir dabar neturime horizontalios Europos direktyvos, taigi užsiemėme nacionaliniu lobizmu Ir Lenkija iš tikrųjų nuo 2005-ųjų nuėjo ilgą kelią. Situacija pasikeitė ir voilà 2011-aisiais turime e, teisės aktą. Tai nėra e, antidiskriminacinis įstatymas, tai yra aktas įgyvendinantis tam tikras ES nuostatas dėl lygių galimybių. Nes mūsų ministras paminėjo, kad turime, ES turi tam tikrų direktyvų, kurias galėtume gyveninti. Tai yra šis aktas, kurį matote dabar, 10 puslapių. Šį rytį jį perskaičiau ir pažymėjau visas, pas, visas dalis, kuriuose numatoma apsauga LGB žmonėms. Jos pažymėtos oranžinė spalva. Vienintelė vieta, kur minima seksualinė orientacija, yra kalbant apie nenuolatinį darbą. Taigi šis aktas mums nesuteikia jokios naudos be to, ką jau turime. Bijau, kad šalis, kuriuose nepakankama apsauga užtikrinama pačios nieko nepadarys. Nacionalinės organizacijos daro viską, ką gali. Užsima lobizmu nacionaliniu ir Europos lygiu. Tačiau nieko neįvyks, jeigu nebus priimta privaloma ES direktyva. Taigi mes, kaip ilgą Europą, tariam, e, prašome komisijos pasiūsti signalą valstybėms narėms, kad ši direktyva turi būti pri, pri, patvirtinta. Taip pat turi būti numatyta techninė parama. Ji galėtų panagrinėti diskriminacijos priežasčių palyginimo rezultatus ir sutinku su ponu Rumeva, kad diskusijos neturėtų remtis ekonominiais pagrindais, o žmogaus teisų pagrindais. Tačiau pasinaudokime visais mūsų argumentais, kuriuos tik turime, kad įtikintume valstybės narės pasikonsultuoti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kad užtikrintume, jog dirbant su NVO direktyvos tekstas nebūtų susilpnintas, tačiau numatytų visas diskriminacijos priežastis be sritise kitose nei užimtumas. Taip pat norėčiau kreiptis į Europą Europos parlamento narius, kad jie ir toliau komisijai teiktų klausimus ir ragintų priimti šią direktyvą. Kaip minėjau, Lenkija ilgą laiką buvo juodoji dėmė Europos žemėlapyje. Ir situacija pasikeitė, taigi esu nusteikęs optimistiškai. Ir kreipiuosi į visus čia sėdinčius veikėjus, prašydamas juos pa, pažadėti, kad per ateinančius metus viskas pasikeis. So. Ačiū. Ačiū Jums labai. Tokiu būdu ir baigiame šią sesijos dalį. Baigsime ketvirtuoju prelegentu. NR tinklo direktoriumi ponu Michaeliu Kryvo. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Šiandien norėčiau, turiu garbę atstovauti Europos tinklą kovai prieš rasizmą, kuris vienyje 200 organizacijų Europos Sąjungoje ir už jos ribų, e, kuris skirtas kovoti prieš diskriminaciją rasės pagrindų bei religijos pagrindu, nes dažnai mažumų teisų apsauga yra susiję ne tik su rasiniais aspektais, bet ir su religiniais aspektais. Mūsų tikslo pavadinimas, e, tinklo pavadinimas yra NR. Mes prisimename visas e, kovas e, už lygybę, tai yra sutarties 13 straipsnis prisimename taip pat, kad tada nevyriausybinės organizacijos pasisakė už išsamų bendrą dokumentų paketą. To nepavyko pasiekti ir dabar tie atskiri teisės aktai e, e, yra priimti tie atskiri teisės aktai ir ypač tai liečia teisės aktus skirtus e, kovai prieš e, diskriminaciją religinių e, pagrindų ir e, seksualinė orientacija. Šiandien klausydamasis visų pasisakymų, išgirdau daug argumentų kad direktyva turėtų būti patvirtinta, bet dėja jos tvirtinimas blokuojamas jau 15 metų, jei mm, grįšime prie 97 metų. E, ir prie iš diskriminaciją seksualinės orientacijos ar religijos pagrindų, tai dabar didžiausias dėmesys yra skiriamas neįgaliųjų integracijai. Jau 2007 metais prezidentas Baroso tą minėjo. Ir taryboje buvo kalbama apie įvairius e, diskriminacijos aspektus. Taip pat e, norėtume ne vieną kartą e, pasakyti, kad kalba, norėtume pabrėžti, kad kalbant apie neįgaliuosius asmenys, jie patiria pačią įvairiausią diskriminaciją. Ir taip pat kartais netgi sakoma, kad neįgalus sukelia visuomeniai papildomas išlaidas ir kaip ir apsunkina kitų gyvenimą. Ir skaičiuojamos įvairios lėšos, kad negalima skirti tiek ar tiek lėšų. Bet noriu pabrėžti, kad mes, mūsų organizacijos, kai kalba apie lygių teisų užtikrinimą, tai kalba apie vienodą požiūrį į visus. Šiandien aš jaunas, rytoj būsiu senas. Galim pakeisti e, odos spalvą tikėjimą, religiją, lytį. Šiandien aš galbūt esu turtingas, ryt būsiu neturtingas. Taigi labai svarbu užtikrinti vienodą požiūrio principą. Ir ypač e, to principo taikymas silpniausiams e, visuomenės, labiausiams, labiausiai pažeidžiamiems e, visuomenės sluoksniams. Mums Tai atrodo svarbiausias aspektas. Visuomenės, dabartinė mūsų visuomenė niekad nebuvo tokia turtinga kaip dabar. E, pavyzdžiui, Prancūzijos e, BVP dabar siekia 280 tūkstančių milijardų. E, ir ekonomika auga ir tikrai visuomenės yra turtingos. Dėl to tie įvairūs finansiniai išskaičiavimai mum kelia mm, e, problemų. Jei mes kalbame apie keletą milijonų, e, keletą, keletą milijardų, tai tikrai nėra reikšminga suma, turint galvoje tos iššūkius, E, kurie kyla, jei norime pašalinti diskriminaciją visuomenėje. E, mes ES turime geriausius teisės ekspertus ir tikrai teisinės žinios nėra e, problema Mes norime, kad Europa iki 2020 metų e, taptų integruota lygių galimybių visuomenė. Jei mes nebejojame, kad reikia investuoti į atsinaujinančius energetikos šaltinius, tai kodėl abejojame, kad reikia investuoti į lygių galimybių užtikrinimą, e, kad kodėl negalime numatyti tam tik, tikrų išmokų įmonėm, kad garantuotume lygias teisės į užimtumą. Ir tikrai tie keletą papildomų milijardų garantuojant vienodą prieigą e, nėra problem, e, neturėtų būti problema. Bet čia visuomet grįžtame prie politinės valios aspekto reikia politinės valios norėti, kad visi naudotųsi tomis pačiomis teisėmis. Ir norėčiau užbaigdamas pasakyti, kad visos diskusijos dėl šios direktyvos, kurios jau trunka penkerius metus, praktiškai e, nepriverčia mūsų judėti į priekį. Ir tik leidžia galvoti, kad lygybė nėra naudinga verslui ir kad investicijos į lygybės užtikrinimą neatsiperka. O mes e, e, savo ruoštų e, dėl to dėl tos politinės stagnacijos tiek valstybių narių lygmenių, tiek komisijos, tiek paties parlamento negalime pasiekti, kad būtų pajudėta į priekį. Ir dėl to šiandien norime aiškiai pasakyti, visi, kas yra šioje salėje šiandien, turi prisimti asmeninę atsakomybę, pasirinkti, su kuo jie eina, kurioje stovykloje jie yra. Nes kai kalbame apie lygių teisų užtikrinimą ir lygybę, tai čia per vidurį negalime būti mes. Arba pasisakome už, arba pasisakome prieš. Kiekvienas turėtų pasirinkti, už ką eina ar už lygias teisės visiems, ar už e, išnaudojimą ir diskriminaciją. Reikia apsispręsti. Dėkui. E, Dėkoju visiems e, kalbėjusiems. Dabar turime dar keletą minučių klausimų ir atsakymų sesijai. Ar yra norinčiųjų klausti, parlamentarų. Ponas Kleis, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą ponui Devite. Manau, kad prieš keletą savaičių žiniasklaidoje buvo kalbama apie kampaniją prieš jo organizaciją, būtent Equinet. Tai buvo susijęs su didžiulė parduotuve, parduotuvių centru Niderlanduose. Vieną dieną darbuotojas pasirodė darbe su galvos apdangalu ir net ir klientams skundžiantis ji neatsisakė. Ji atsisakė nusimti šį galvos apdangalą ir galiausiai buvo atleista iš darbo. Tai E, buvo klausimas susijęs su diskriminacija religiniu pagrindu ir neutralumu parduotuvių centre. Taigi aš norėčiau sužinoti e, pono Devite veiksmus. Jis ne tik pateikė skundą, jis pareikalavo, kad būtų parengta teisinė nuomonė, kad galiausiai būtų kreiptasi į teisingumo teismą ir kad būtų paskelbtas nuosprendis šiuo klausimu ir galiausiai, kad jis įtakotų teisės aktus šioje srityje. Ar darbuotojas turi teisę, ar galima reikalauti iš darbuotojo nešioti religinius simbolius tik privačiame gyvenime privačioje sferoje, kaip yra su kitais kolegomis, klientais, pirkėjais. Atrodo, kad ponas Devitė turi labai aiškę nuomonę šiuo klausimu. Aš manau, kad buvo imtas labai aiškios pozicijos. Tai yra vyriausybinė organizacija. Mokesčių mokėtojai moka pinigus, mokesčius už tai, kad ji egzistuotų. Taigi aš klausiu, ar toks elgesys neslepia pagrindinių pažydimų ir kur kas svarbesnis klausimas yra štai toks, ar organizacija, apie kurią mes kalbame, nesima teisėkuros institucijos vaidmens. Realiai spręsdama priimti savo pačios įstatymus Šiek tiek anksčiau mes kalbėjome apie pagrindus, kuriais vadovaujantis valstybės narės galėtų pasipriešinti šios direktyvos prieimimui. Taigi man įdomu, ar tokia situacija neprisideda prie tų dviejonių, kurias jaučia valstybės narės. Tiek komisija, tiek ir taryba labai miglotai kalba apie tas priežastis, dėl kurių valstybės narės priešinasi antidiskriminacijos direktyvos patvirtinimui. Grįžtant prie tos moters, jo, tai buvo jos savanoriškas sprendimas, ji nebuvo teista dėl to, kad yra musulmonė. Bet dėl to, kad ji dėvėjo galvos apdangalą ir tą matė pirkėjai. Tai yra neprimtina, kai žmogus negali politinio arba religinio įsitikinimo pademonstruoti. Pirmininkas, prieš suteikdama žodį ponui Devite, suteiksiu žodį kitiems norintiems paklausti. Pone Gons, prašom. Ačiū. Aš turiu klausimą Danijos, kaip pirmininkančios šalies atstovui. Dėja, nedalyvavau klausimo pradžioje, bet norėčiau iš Danijos atstovų išgirsti apie galimybės judėti į priekį ir atblokuoti šią horizontalią direktyvą taryboje. Aš esu, man atrodo, vienintelė socialdemokratų frakcijos atstovė šiuose diskusijose. Taigi norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcijai tai yra politinis prioritetas. Pirmininkas aš taip pat priklausau šiai frakcijai. Ačiū, ačiū už paramą, bet pirmininkas turi išlikti neutralus. Taigi aš norėčiau išgirsti atsakymą iš Danijos, kaip pirmininkančios šalies. Ir ponas Romeva taip pat norėjote užduoti klausimą. Taip, turiu du klausimus. Vieną Equinet atstovui. Ar jūs nukentėjote nuo biudžetinių apkarpimų pastaruoju metu. Gal galėtumėte tai pakomentuoti ir tarybai, Danijos atstovui. Jeigu visi mes sutinkame ir suprantame, kad reikia žengti į priekį sparčiau, greičiau, kaip Jūs manote, ar susitikimas vieną kartą per pusmetį ar porą kartų yra pakankamas, jeigu mes taip visi siekiame daryti pažangą. Gal būtų išmintingiau susitikti kur kas dažniau, juk daugelis organizacijų, daugelis ekspertų skirtingose srityse tą ir sakė, kad reikia rasti bendrą poziciją. Pirmininkas, nematau daugiau norinčių užduoti klausimą, todėl suteiksiu žodį e, ponui Devite, po to Danijos atstovui, taip pat ir tarybos atstovams buvo užduotas konkretus klausimas, bet pirmiausia, ponas Devite. Taip, aš atsakysiu į klausimą olandiškai, kadangi ir klausimas buvo užduotas olandų kalba. Taigi keletas pastebėjimų dėl mano pozicijos kaip Ekvinet vadovo. Aš nemanau dabar, kad dabar būtų laikas pradėti tokias vidinės belgiškas diskusijas. Toliau, jūs iškėlėte darbdavio ir darbuotojo klausimą. Bet šiandien mes kalbame apie prekes ir paslaugas. Gal sureaguosiu į keletą jūsų paminėtų aspektų. Jūs sakėte, kad mes ketiname tarsi keisti įstatymą. Aš nesuprantu, kaip bylos perdavimas teisėjai galėtų prilygti įstatymo pakeitimui. Jeigu yra įstatymas, jis turi būti taikomas. Ir kasgi galėtų geriau tą užtikrinti, jeigu neteisėjas demokratinėje visuomenėje. Grįšiu prie to, ką jūs sakėte apie galvos apdangalo nešiojimą. Aš tikiuosi, kad jūs ir jūsų partija, kuri kalba apie laisvę ir laisvės apraiškas, esate labai atviri savo politiniais įsitikinimais ir savo nuomonę religijos klausimais. Akivaizdu, kad religijos laisvė turėtų garantuoti teisę jaustis laisviems namuose. Nebūtų galima tokios teisės apriboti. Pagrindinių teisų hartija ir žmogaus teisų konvencija numato atitinkamas teisės. Jūs žinote, kad Niderlanduose įmonė Heinar nekelia tos problemos dėl galvos apdangalų dėvėjimo. Galime pažiūrėti į IKEA, Crawford ir kitas įmonės, kurios nekelia galvos apdangalo klausimą. Taigi, ko jūs siekiate, man šiek tiek keista. Mes turime parlamento įgaliojimus nagrinėti tokius atvejus ir mes tikimės, kad kaip galime greičiau galime e, siekiame tokias atsakomybės e, vykdyti. E, daugelis lygybės klausimus nagrinėjančių institucijų nukentėjo nuo biudžetinių apkarpimų. Gyvename ekonomikos nuosmukio laiku bet nemanome, kad mažiau lygybės galėtų būti atsakymas, atsakas ekonomikos kriziai. E, yra atliktos, atlikti tyrimai, kad e, bendras nacionalinis produktas galėtų padidėti 15 procentų užtikrinant lygybę. Kasgi nenorėtų pasiekti tokio procento. Lygybė, lygybės skatinimas yra geras ekonomikai tiek, teisėm, tiek e, prekiams ir paslaugoms, tiek ir apskritai ekonomikai. Pirmininkas. Pone Kleis, gal norėtumėte atsakyti, bet pirmiausia, suteiksiu žodį tarybos atstovų, Danijos pirmininkančios e, šalies atstovų, kad galėtumėte atsakyti jums konkrečiai užduotą klausimą. Ačiū. Pirmininkė e, klausimas buvo toks, kiek toli mes norėtume nueiti savo pirmininkavimo laiku. Aš e, realiai ir sąžiningai galiu pasakyti, kad mes turbūt nenueisime labai toli. Per pastaruosius ketverius metus mes vis apie tai kalbame ir žinoma, kad pažanga yra didelė. yra klausimų ir ne vieną susijusių su valstybėmis narėmis. Mes juos keliame, sprendžiame. Pranešėjas klausė, ar pakanka sustikti vos du kartus per semestrą. E, žinoma, kad ne. Reikėtų rengti sustikimus kur kas dažniau. Vienas dalykas susijęs su šio pasiūlymu be biudžetinių klausimų, be teisinių klausimų kurie šiandien jau buvo paminėti, kai kurios valstybės narės priešinasi direktyvai. Aš manau, kad yra ir kita problema, kurią reikia išspręsti. Ši dosie nebėra prioritetinė daugeliu valstybių narių, nes praėjo tas svarbiausias momentas, bent jau man taip atrodo. Tarkime, prieš perimdami pirmininkavimą turėjome apsispręsti, kokį kelią pasirinksime. Taigi bandėme išsiaiškinti, kokiagi atmosfera yra susiklošiusi dėl šios direktyvos. Ir šiuo metu šis pasiūlymas yra tarsi didžiulis um, titanikas. Mums reikia valstybių narių paramos ir valios Aš negalėčiau pasakyti, kad tos paramos ir valios nėra, bet jaučiamasi taip lyg po vakarėlio. Visi yra pavargę nuo tos daugybės susitikimų ir nebėra aišku, kur link mes einame. Taigi aš tikiuosi, kad bus padaryta pažanga dėl amžiaus nuostatų. Mums tai yra labai svarbi nuostata, bet iš esmės e, mūsų laukia dar labai ilgas kelias. Ačiū. Ačiū, ponia Privor, jūs norėtumėte pridurti, ką nors dėl dis, dis, religinės diskriminacijos. Aš norėčiau, tai ne atsakymas, tai klausimas, kadangi jūs e, labai e, griežtai pateikėte klausimą. Atrodė, kad Jis nebuvo neutralus. Taigi norėčiau žinoti, ir mes paskui galėsime už durų tai aptarti, bet e, tai aktualu ir mums visiems, nes kalbam apie struktūrinę diskriminaciją. Kiek jūs manote, kad jūsų pasisakymas yra neutralus? Jeigu galėtumėt atsakyti, labai džiaugčiausi, nes čia juk yra e, diskusijos. Pone Kleis, laikas jums atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Pone Devito, aš nesu Heima atstovas, todėl negaliu atsakyti į klausimus, kuriuos jūs pateikėte. Tačiau manau, kad gerai, kad jūs paminėjote žodžio laisvės problemą. Galbūt galėtumėt inicijuoti tam tikrus tyrimus dėl tam tikrų politinių partijų, pavyzdžiui, mano atstovaujamos politinės partijos. Galima būtų teisme tai panagrinėti, jūs turite pakankamai informacijos. Tačiau čia kalbame apie žodžio laisvę. Bet svarbiau mums šiandien yra klausimas, ar darbdavys gali tikėtis darbuotojui esant darbe ne, ne, nesielgti pagal politinės paskatas, ne, nekiršinti kažkokių kontroversijų, nekelti. Sakykime, jeigu aš bendrauju su klientais, ar, ar, ar turėčiau bandyti juos pritraukti prie savo atstovamos politinės partijos. Man atrodo, kad darbe tai vykti neturėtų. Darbo vieta nėra vieta, kur reikėtų e, skelbti kažkokias politinės pažiūras. Čia turėtume bandyti ginti klientų teisės, juos apginti nuo kokių nors politinių ar religinių primetamų nuomonių. Aišku, turime užtikrinti ir įvairovę, o įvairovė kartais sukelia problemų, tai karts nuo karto įvyksta. Ir man atrodo, darbdavys turi visas teisės bandyti išvengti tokių konfliktų. Dabar galiu pasakyti, kad jūs labai gerai žinote, kad teisėjai gali pateikti nuomonę tam tikro teisės akto išaiškinimą, tačiau tai pave gali paveikti teisės akto taikymos rytį. Ji gali arba prasiplėsti, arba susitraukti, priklausomai nuo tos interpretacijos, nuo to išaiškinimo, kurį teismas pateikia. O tai gali paliesti konkrečius teisės aktus ir taip ir bus. Teismai iš tikrųjų keičia teisės aktus, e, nustatydami precedentus. Teisėjai turės atsižvelgti į jūsų nuomonę išreikštus aspektus, e, interpretuodami teisės aktus ateityje. Man atrodo, prie to ir einame, kalbėdami apie, teism, apie Strasbūro teismą. Pavyzdžiui, kai tam tikroms valstybėms narėms negalima laikytis e, imigracijos apribojimo. Aš esu, su, aš esu tikras, kad jūs suprantate, jog čia esame parlamente ir visi parlamentarai turi teisę išsakyti savo nuomonę. Uh, ir visiškai nebūtina prieštarauti arba pradėti ginčius dėl tam tikros nuomonės, kuri buvo išreikšta. Tačiau aišku, jeigu norite e, pakomentuoti kaip svečias, aišku, galite tai daryti, bet aš tiesiog norėčiau Jūs paraginti nesivelti į pernelyg e, gilias diskusijas, nes e, tai nėra mūsų pagrindinis e, klausimų, šių klausimų tikslas. Ačiū pirmininkė. Tai yra Belgijos klausimas, greičiau nei, nei koks nors kitas. Ir aš norėčiau su ponu Klas pakalbėti už šios salės ribų, tačiau maniau, e, kad būsiu mandagus ir pateiksiu atsakymus bent jau į kai kuriuos klausimus. Taigi aš visiškai nenoriu eiti į diskusijas, bet vienintelis man kylantis klausimas, kalbant apie prekes ir paslaukas, yra ką reiškia būti neutraliu restorane. Ką reiškia neutralumas viešame transporte. Ir ką reiškia elgsti su žmonėmis neutraliai prekių ir paslaugų srityje. Ką tai reiškia? Taigi, kyla toks klausimas. Jei aš turiu restoraną, ar galiu į jį neįleisti homoseksualų, nes noriu būti neutralus? Man, mane šiek tiek baugina tokios galimos pozicijos. Okay, you made your statement. We thank you. We thank you so much, Mr. De Vite. And of course, we, we, we thank you for, for... Ačiū, ponė De Vito. Ačiū už jūsų griežtai išsakytą poziciją. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, bet prieš Perinant prie baigiamųjų pastabų, kurias išsakys pranešėjas ponas Romeva, norėčiau pridurti, kad esame gavę elektroninį laišką nuo pono Olivier Dešutė, kuris buvo kviestas į šį klausimą. Jis, kaip minėjau, negalėjo atvykti, tačiau jis norėtų pabrėžti, kad norėtų pasidalinti savo PowerPoint pristatymu. Jis planavo pasisakymo laiką 15 minučių ir galite rasti jo pasisakymą Libe komiteto tinklalapyje. Jis norėtų paprašyti manęs su jumis pasidalinti jo nuomonę, kad harmonizuotas e, apsaugos nuo diskriminacijos lygis visose valstybėse narėse e, atneštų įvairių privalumų, pavyzdžiui, harmonizavimą e, priemus horizontalę direktyvą. Tokiu būdu valstybės narės turėtų teigiamą pareigą pašalinti visas tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos formas ir tai atitiktų tarptautinį ekonominių ir socialinių teisių paktą, Europos socialinę hartiją ir kitus susijusius teisės aktus. Taip pat palengvintų e, laisvo judėjimo teisų įgyvendinimą ir padėtų išvengti atskirties tarp darbo, asmeninio gyvenimo ir taip pat užtikrintų prieigą prie prekių ir paslaugų įskaitant būstą, transportą ir švietimą. Ir jeigu Europos parlamentas arba pagrindinių teisių agentūra norėtų prisidėti prie šių diskusijų, pono Olivier Dešuters manimų geriausia būtų tai daryti išnagrinėjant sąsajas tarp e, teisės į laisvą judėjimą ir lygių teisių apsaugą, prieiga prie užimtumo, prekių ir paslaugų, remiantis nediskriminavimo pagrindais išvartais trečiajame straipsnėje. Taip pat jis mano, kad lygybės direktyva yra absoliučiai būtina, norint pasiekti realios galimybių, lygi, lygių galimybių situacijos. Jis apgailestauja, kad negalėjo atvykti ir yra pasiruošęs e, bendradarbiauti su visais Libė komiteto nariais į visais įmanomais būdais. Tai tokia pono Dešuterio būtų nuomonė, o dabar žodį suteikiu pranešėjui Romevai baigiamosiams pastaboms. Uh, really very, very Ačiū. Pirmininkė, aš labai trumpai nes viskas jau buvo pasakyta. Tiesiog norėčiau šiek tiek apibendrinti klausimą. Turiu padėkoti visiems kalbėjusiesiems. Tai, ką šiandien išklausėme, būtinai reikėjo išsakyti. Norėčiau padaryti išvadas pagrindinė mūsų darbo priežastis yra ta, kad mes turime labai aiškius įrodymus kasdienėme gyvenime. Šios direktyvos nebuvimas kelia sunkumų kasdienėme gyvenime daugybei ES piliečių, kolegų, draugų. Taigi yra labai aiškių faktų, rodančių, kad ši direktyva yra reikalinga. Toliau. Galime patvirtinti, kad nėra teisinių problemų susijusių su šios direktyvos priimumu. Netgi priešingai yra teisinė būtinybė priimti šią direktyvą Europos lygių ir ją įgyvendinti. direktyvos neprieimimas arba neįgyvendinimas, mano nuomonė, prieštarauja ES sutarčių pagrindams. Neužtikrina žmogaus teisų ir taip toliau. Taigi man visiškai aišku, kad yra faktų ir teisinė būtinybė priimti šią direktyvą. Pagrindinė problema yra politinės valios stoka. Aš suprantu, kad kaip parlamentas, kaip parlamentarai ir pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos galime imtis veiksmų. Atkreipti dėmesį į tas valstybės narės, kurios teikia savo argumentus prieš. Mes paminėjome Vokietiją, minėjome kaštų klausimą. Lietuva ir Čekija kelia klausimus dėl gėjų, lesbiečių ir kitų asmenų, bet labai svarbu, kad tų šalių piliečiai pripažintų, kad jie negali naudotis tokiamis teisėmis kaip Vokietijos piliečiai dėl to, kad jų vyriausybės stabdo šį projektą ir procesą Europos lygiu. mes kalbame apie Vokietiją ir kitas valstybės, kurios blokuoja šį teisės aktą. Galiausiai aš norėčiau kreiptis ir į tarybos atstovus. Žinau, kad momentas yra sudėtingas. Aš visiškai pritariu pono Devait devite pozicijai. Jis sakė, kad mažiau lygybės nėra atsakas ekonominiai kriziai. Tokia yra mano pozicija, dėl to aš kreipiuosi į tarybą ir raginu tarybą paspartinti šio klausimo svarstymą. Susitikimai dažnesni negu kad du kart per pusmetį yra labai svarbus ir jie galėtų atsakyti, rasti sprendimus į techninius ir kito pobūdžio klausimus. Jeigu tai bus padaryta, aš esu įstikinęs, kad per vienerius metus būtų galima pasiekti rezultato, aišku, jeigu bus politinės valios. Parlamento pozicija yra aiški, dauguma frakcijų parodė savo, savo susidomėjimą ir pasirengimą judėti į priekį, taigi dabar laukiame tinkamų signalų iš tarybos ir dėkoju visiems už dalyvavimą. Dėkoju, ponia Romeva. Dėkoju visiems dalyvavusiems klausime už jų svarbų įnašą už jų nuomonę, pasisakymus, už tai, kad pasidalino visų tuo su mumis. E, Lybė komiteto posėdis, kitas posėdis yra numatytas 3 val. po pietų šioje salėje. Taip pat noriu priminti, kad yra numatytas balsavimas, nepamirškite atsinešti savo balsavimo kortelių. Ačiū.